pirmasis užimtumo komiteto posėdis šiais metais. Na ir nepaisant visų svarbių e, klausimų, kuriuos turime šiandien aptarti, pirmiausia, norėčiau visiems komiteto nariams, e, personalo darbuotojams, personalo nariams ir kitiems e, pagalbininkams, stebėtojams palinkėti laimingų naujųjų metų. Jums ir jūsų artimiesiems. Šiandieną susirinkome į paskirtojo komisaro klausimus. Komisaro, kuris bus atsakingas už užimtumą ir socialinius reikalus, ponas Andoras. Sveiki atvykę pirmąjį kartą į mūsų komiteto posėdį. Tikiuosi, tai nebus paskutinis mūsų susitikimas. Ir priminsiu darbo tvarkos taisyklės, kad jas visi darbo įgoje atsižvelgtumėme. Pirmiausia, paskirtasis komisaras yra raštu atsakęs į mūsų klausimus. Ir pagal darbo tvarkos taisyklės visi atsakymai buvo išversti visas kalbas ir išdalinti komiteto nariams. Taip pat ir sekretoriato vertinimas buvo padalintas. Na, tiesiog laikantis parlamento taisyklių. Komisaras pradžioje gaus 10 minučių savo įžanginiam žodžiui. Na, o po to kalbėjimo laikas bus padalintas. Pradėsime nuo koordinatorių, kurie pasisakys pirmieji. Po to taikysime Dehont balų sistemą, dalijant kalbėjimo laiką tarp frakcijų. Ir suteiksime dar kolegoms iš moterų reikalų ir kultūros komitetų, kurie kolegos prisijungs vėliau. Pateikiant klausimą komisarui, e, bus skiriama tik viena minutė kiekvienam klausimui. Po to komisaras gaus dvi minutės atsakyti į klausimą. Na ir asmo uždavęs klausimą gali užduoti ir papildomą klausimą, tačiau tas klausimas turi būti tą pačią temą. Tiesiog sureaguojant į tai, ką prieš tai atsakydamas pasakė komisaras. Na, po to komisaras dar gaus vieną minutę atsakyti į papildomą klausimą. O po visų moterų reikalų e, komiteto klausimų ir kultūros reikalų komiteto klausimų. E, kiekvienas komitetas gaus po 10 minučių. Taigi po tų klausimų dar žodį suteiksime paskirtam komisarui, kuris trumpai apibendrins diskusijas, tars baigiamai žodį. Taigi paskirtasis komisarė, jūsų a, gyvenimo prašymas ir finansinių interesų deklaracija buvo išdalinta visiems. Na ir dabar esame pasiruošę išklausyti jūsų, taigi skiriu jums 10 minučių įžanginiam žodžiui. Ir tik tai 10 minučių dar kartą primenu, nes jeigu ne, reiks man jūs nutraukti, nes paleisime laikrodį. Ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai, man labai malonu e, kreiptis į jūs e, kaip paskirtajam komisarui. Kadangi Europos parlamentas yra svarbiausia institucija atstovaujanti piliečius Europoje, Tai reiškia, kad man ši atsakomybė yra labai didžiulė. Praėjo 50. Mm, 15 metų nuo to laiko, kai pirmą kartą lankiausi parlamento e, pastate, konferencijoje dalyvavau ir tuomet buvo svarstoma apie tai, ar socialiniai ES pasiekimai gali būti sustiprinti. Ir šiandieną aš bandau atsakyti į labai panašius klausimus. Na ir kadangi esu išsiplėtusios ES pilietis ir nesu e, tyrėjas už ES ribų, esu asmo, kuris e, dabar yra paskirtas e, užimti socialinių reikalų ir užimtumo kuruoti socialinių reikalų ir žimtumo sritį. Taigi aš manau, kad iš tiesų tai yra labai svarbus momentas ir mums rytų Europoje stojimas į Europos Sąjungą buvo na, galutinis uh, tikslas tos ilgos metamorfozės. Ir aš tikrai daug dėmesio skyriau tam, kad mes, ES piliečiai, tarp savo vertybių turėtumėme, e, užsibrieštumėme tikslą užtikrinti piliečių gerbuvį ir gerovę. Ir aš to, tų tikslų sieksiu, jeigu būsiu paskirtas ir Europos komisijos nariu ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Dabar tęsiu angliškai. Norėčiau pristatyti savo viziją, savo požiūrį į tai, kaip būtų galima sustiprinti socialinę Europos politinės darbo tvarkės dimenciją. Tai įmanoma padaryti tik tai jums padedant, su jumis bendradarbiaujant, su jūsų parama. Užimtumas, socialiniai iššūkiai, ES lygmenių visuomet buvo gan kompleksiška, sudėtinga užduotis. Ir esant dabartiniai kriziai, ta, ta užduotis tampa dar sudėtingesnė. Taigi mes turime kalbėti paprastai ES lygmenių, atvirai išsakyti tiesą. Europa išgyvena giliausią finansinę ekonominę krizę nuo e, didžiojo nuosmukio laikų. Nedarbas, skurdas auga, tai daro įtaką e, darbo rinkai, dirbančiųjų artimiesiems, jauni žmonės, pensininkai, neįgalūs, e, vieni vaikus auginantys tėvai ir tie, kurie gyvena mm, nepalankiose vietovėse, susiduria su didžiuliais sunkumais. Taigi turime sustiprinti socialinį modelį. Ir dabartinėme ekonominė kontekste ilgalaikis socialinio modelio tvarumas vėlgi yra kvestionuojamas. Taigi mano pirmasis prioritetas yra bandyti išbristi iš krizės tam, kad mūsų pozicijos sustiprėtų. Reikalinga imtis skubių veiksmų ir didžiausias mūsų uždavinys yra sugražinti žmonės į darbus ir pasirūpinti, kad nebūtų atleidžiami, atleidžiami darbuotojai. Dar viena problema - senstanti visuomenė, klimato kaita, technologiniai pokyčiai ir taip pat mūsų pensijų sistemų tvarumas turi būti užtikrinamas. Sukurti socialinę, socialinės įtraukties ekonomiką e, prireiks e, dešimties metų ir strategija 2020 būtent ir numato tokius darbus. Europa 2020 numato, kaip būtų galima pasinaudoti geriausiamis priemonėmis, partnerystėmis ir per ateinančius metus kartu su Europos parlamentu, taryba ir socialiniais partneriais bei kitais kolegomis komisarai sukurti stipresnę socialinę ES modelio dimenciją. Europa, kuri būtų sažiningesnė, tvaresnė ir labiau dalyvaujanti mums reikalinga. Sažiningesnė bus tuo met, kai sukursime geresnės įdarbinimo galimybės visiems, kai sukursime geresnės švietimo mokymo galimybės, uh, kai neleisime, ne, ne, uždrausime diskriminaciją darbo vietoje ir užtikrinsime darbą saug, saug, darbo saugą. Taip pat, e, kai bus e, suteiktos aukštos kokybės prieinamos socialinės paslaugos. Tvari Europa. E, tai reiškia, kad aktyvi darbo rinka turi siekti pažangios ekonomikos, kurti ekologiškas darbo vietas, tam reikalingi nauji įgūdžiai, naujos darbo vietos reikia sukurti tinkamą aplinką aktyviam senėjimui, užtikrinti užimtumo saugumą, nedarbo vietos saugumą taip pat, kurti naujus įgūdžius ir užtikrinti mokymasi visą gyvenimą. Labiau dalyvaujantį Europą. Ką tai reiškia? E, tiesiog valstybės narės turi koordinuoti savo veiksmus socialinėje srityje per atvirą koordinavimo metodą, per socialinę įtraukti ir socialinę apsaugą. Socialinis dialogas, kaip kas yra numatyta Lisabonos sutartyje, turi būti skatinamas, reikalinga valdyti pramoninius pokyčius, numatyti bendrovių atsakomybę ir kurti darbo tarybas. Ir šiuose darbuose e, bus reikalinga socialinės, ekonominės politikos parama, pramoninės švietimo politikos parama. Dėl to aš labai artimai bendradarbiausiu su savo kolegomis komisarais. Na ir sažiningesnė, tvaresnė, labiau dalyvaujanti Europa turi tapti realybę. Ir tą įmanoma pasiekti tik tuo met, jeigu mes narsiai ir protingai spręsime problemas, pasiteksime visus turimus instrumentus ir priemonę, priemonės. Pirmiausia, yra politikos instrumentai. Komisija vaidina svarbu vaidmenį, rengiant plačias konsultacijas ir derinant socialinę ir užimtumo politiką. Reikalingi duomenys, analizė ir taip pat lyderiavimas tam, kad būtų pasiektas konsensusas. Taip pat turime įsitraukti į pasaulinį dialogą socialiniuose reikaluose. Kalba eina apie tai, kad ES socialinės vertybės turi būti perkeliamos į išorę, į kitas valstybės ir regionus. Uh, Taip pat darbo socialinėje srityje yra tam tikri teisės aktai, kurios būtų galima sustiprinti. Veikiančios direktyvos turi būti tinkamai perkeliamos ir įgyvendinamos valstybėse narėse. Taip pat turime pažvelgti į tokias rytis kaip darbuotojų apsauga nuo rizikos darbe, taip pat rytis susijusias su padidėjusiu judumu. Bet kokia teisėkuros iniciatyva turi būti vertinta iš socialinės perspektyvos, kaip pavyzdžiui darbo laiko direktyva, taip pat e, darbuotojų komandiravimo, komandiruočių direktyva turi būti tinkamai įgyvendinama. Na ir taip pat yra svarbus e, finansiniai instrumentai, socialinis e, fondas, progres programa, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Taigi aš aš manau, kad mes dėl tų pasiūlymų, kurie dabar svarstome, greitai pasieksime susitarimą. Komisija jau pateikė pasiūlymus dėl to, kad struktūriniai fondai galėtų būti naudojami lankščiau. Ir manau, kad ateityje turėsime ieškoti būdų, kaip būtų galima sustiprinti veiksmingumą tam, kad būtų galima lėšas gauti greičiau, ten, kur jos yra labiausiai reikalingos, supaprastinant arba ger taikant geresnės vertinimo sistemas. Tai bus labai svarbi diskusijų dalis, kalbant apie sanglaudos politiką ateityje 2011 metais ir peržiūrint biudžetą ponios ir ponai, mūsų sėkmė priklausys nuo bendradarbiavimo tarp suinteresuotų partnerių. Tačiau neturime siekti vien tik tai daugiau augimo ir darbo vietų. Turime taip pat pagerinti labiausiai pažydžiamų piliečių gyvenimą, pavyzdžiui, Romų bendruomenės gyvenimą, tam, kad nenuviltumėme tų žmonių. Ir tai yra mūsų atsakomybės prieš visuomenę e, objektas, Taip pat e, pasieksime sėkmės, jeigu dirbsime kartu su jumis, e, parlamentarais, su valstybė, valstybių narių atstovais, socialiniais partneriais ir pilietinės visuomenės atstovais. Per ateinančius penkerius metus aš ketinu artimai bendradabiauti su jumis, gerbiami parlamentarai, su užimtumo socialinių reikalų komiteto kolegomis ypatingai. Europos parlamentas yra kertinis mūsų demokratinio legitimumo akmuo. Kova su socialinė neligybė atskirtimi reiškia kova su įvairiomis diskriminacijos formomis, dėl to aš ir sveikinu moterų reikalų ir lyčių lygybės komiteto narius, taip pat kultūros ir švietimo komiteto narius ir tikiuosi, kad su jumis ir ateitie taipogi vesime dialogą. Aš įsipareigoju savo įgūdžius, patirtį pasiūlyti e, Europos parlamentui ir aš Bandysiu kiek įmanydamas siekti europinių idealų, bandysiu sustiprinti socialinę sanglaudą. Labai džiaugiuosi, kad mano kompetencija, kompetencija, į mano kompetencijos rytį įeina labai paprasti dalykai - sveikata, žmonių gerbuvis. Ir būtent ES tai yra ES esmė. Ir aišku, dabartinė krizė yra didžiulis iššūkis, tačiau aš manau, kad ji taip pat mums europiečiams suteikia galimybę siekti geresnės visuomenės. Gerbiami parlamentarai, ponė pirmininkė, dėkuoju uždėmesį ir susidomėjimą. Merci, monsieur le commissaire. Selon la... Ačiū, ponė paskirtasis komisarė. Pagal taisyklės dabar suteiksime žodį koordinatoriams ir pirmiausia EPP frakcijos vardu ponas Euri. Vieną minutę. Ačiū. Paskirtasis komisarė, gavome jūsų atsakymus raštu, o ten jūs sakote, kad vienas iš didžiausių prioritetų yra padidinti užimtumo lygį, kurti darbo vietas. Jūs taip pat sakote, kad e, analizuojate integruotas e, užimtumo direktyvas ir 2020 metų e, strategiją, norite sustarti su parlamentu. Visą tai negali būti teisinga, nes jeigu kalbame apie sustarimą su parlamentu šiais klausimais, tai tai yra tik tai įmanoma pagal bendro sprendimo procedūrą. O vasario mėnesį jūs ketinate pateikti deklaraciją su principais ar faktais, e, su naujomis jūsų idėjomis. Manau, kad tai, kas padaryta, jau padaryta. Tačiau būtų labai gerai, jeigu informuotumėte mus apie naujus atnaujinimo strategijos elementus užimtumo politikos srityje. 2060 metų programa bus viena svarbiausių užduočių, su kuria susidurs naujoji komisija. Aš sutinku, kad pasirengimas šiai programai turi iš naujo būti persvarstytas. Todėl aš manau, kad galvodami apie 20 metį turime labai atidžiai ir kruopščiai e, tai apmastyti, pasirenkti ir šį darbą turime įtraukti parlamentą. Ši programa turėtų mums leisti išbristi iš ekonominės krizės, kurią patirime šiuo metu. Tai yra labai svarbu per ilgesnį laikotarpį. Esu įsitikinęs, mums pavyks pasiekti komisiją platų sutarimą, kaip svarbu yra sustiprinti užimtumo dimensiją. Turime pasinaudoti ankstesnę patirtimį, turime prisiminti ir Lisabonos programą, kuri buvo parengta prieš dešimt metų ir kuri iš tikrųjų leido pasiekti svarbių rezultatų. Tačiau į viską turime žvelgti naujo šviesoje, atsižvelgdami į dabartinę ekonominę krizę. Manau, kad šių klausimų išryškinimas yra labai svarbus. Reikia viską iš naujo apmastyti, modernizuoti. Ir aš sutinku, kad mums pavyks žengti didelių žingsnių į priekį. Ar turite papildomą klausimą? Malonu girdėti, kad paskirtasis komisaras nėra patenkintas tuo, tuo kaip e, kol, kol kas vyko pasirengimas. Bet aš nemanau, kad iš esmės buvo atsakyta į mano klausimą. Ne vieno naujo žodžio neišgirdau apie užimtumo politiką, man taip pat neaišku. Tai, kad kai jūs kalbate apie sustarimą iš principo, kaip jūs jo ketinate siekti. kol jūs pateiksite programą komisijai, galbūt gerai pirmiausia ją pateikti šiam parlamentui. Žinoma, galiu pažadėti, kad aš stengsiuos pateikti tinkamą programą, kuri leistų mums visus šios reikalus modernizuoti. Aš stengsiuos vaidinti aktyvesnį vaidmenį dirbant kartu su parlamentu, įtraukiant parlamentą, visų pirma, šią programą turime vertinti pastarųjų pasarojo metų pokyčių kontekste ir daugiau pabrėžti užimtumą, užimtumo dimensijos integravimą į visas politikos sritis. Taip pat turime iš naujo apmastyti bendrus mūsų tikslus, atsižvelgdami į užimtumo perspektyvą ir rengiant bendresnes programas, pavyzdžiui, aplinkos klausimus ir rengiant programas šioje srityje. Ypač turime pabrėžti, turime pabrėžti užimtumo dimensiją ateityje. Ačiū toliau socialistų ir demokratų vardu. Ponas Serkas. Sveiki, ponia Andorai. Aš esu įsitikinęs, kad mes pradedame naują bendradarbiavimo etapą ir pasiteng, pasistengsime panaikinti tuos rūpešius, tą nerimą kuris vyroja Europoje. Piliečiai mūsų klausia labai svarbių dalykų. Visų pirma, e, komandiravimo direktyva. Esame girdėję pavyzdžių, kurie rodo, kad direktyva ne tik, kad netinkamai gyventama, bet ir netinkamai e, interpretuojama, nes tai pakerta pagrindinius teis, darbo teisės aktus. Turime panaikinti visus neaiškumus Antra, dėl darbo laiko direktyvos. Praėjusios kadencijos metu ši direktyva, kuri turės, po, turi poveikį sveikatai ir darbo saugumui, nebuvo tinkamai įgyvendinama. Ponas Baroso neseniai apie tai kalbėjo, galbūt jūs galėtumėte pasidalyti savo mintimis, kokia kryptimi komisija ketina judėti darbuotojų komandiravimo ir darbo laiko direktyvų srityje. Leiskite paaiškinti savo požiūrį į šios svarbius klausimus, ypač į darbuotojų komandiravimo direktyvą. Manau, kad šio teisės akto kilmė e, yra susijusi su dviem labai svarbiais tikslais. Vienas jų palengvinti judumą ir antras apsaugoti darbuotojus ir jų teisės. Aš sutinku, kad pagrindinė problema pastaraisiais metais E, būtų tai, ką Jūs paminėjote, tai yra teismo sprendimas, kuris susijęs su interpretavimu šios direktyvos. Yra buvę labai sudėtingų atvejų, o kai kurie e, atvejai neaptariami šiame forme, tačiau jie iš tikrųjų kelia problemų, kai komandiruoti darbuotojai atsiduria kalėjime ir kyla labai sudėtingų ginčių tarp vyriausybių. Manau, kad pirmoji užduotis turėtų būti atlikti socialinio poveikio vertinimą, pradėti socialinį dialogą su socialiniais partneriais ir išklausyti jų nuomonių. Manau, kad reikia iš naujo pažvelgti į visą šią sritį ir galbūt ir kitas sritis taip pat. Čia aš turiu galvoje ir darbo laiko direktyvą. Dėl darbo laiko direktyvos manau, kad labai svarbu atlikti socialinio poveikio vertinimą ir palikti laiko socialiniams partneriams apmastyti šią temą. Manau, kad abi pusės gali dėti pastangas siekdamos tam tikro tarpusavio supratimo. Tačiau turime turėti galvoje kokia yra Europos socialinio modelio įvairovė. Geriau būtų kalbėti apie modelius. Taip pat turime turėti galvoje ir subsidiarumą. Ir manau, labai svarbu būti realistais ir realistiškai vertinti savo lūkesčius. Pone Sarkas, ar turite papildomą klausimą? ponia pirmininkė. Man malonu, kad mes e, e, klausinėjame komisaro, o ne pirmininkė, nes pirmininkė turbūt čia žlugtų. Komisarė, man malonu, kad jūs kalbate apie socialinį poveikio vertinimą ir ketinate dirbti su parlamento nariais, užtikrinant, kad socialinė dimensija ir darbuotojų, darbuotojų teisės svarstamas tokiu būdu, tokia pat, pat lygiu e, kaip ir pagrindinės teisės. Iš tikrųjų, aš e, ketinu dirbti su jumis kartu. Ir kiekvieną sudėtingą klausimą, kaip ir paprastą klausimą, svarstyti kartu su parlamentu, aptarti su atskirais parlamento nariais, e, jeigu bus būtina taip pat įvairiomis parlamento grupėmis ir frakcijomis. Kin. Ačiū Marijan Harkin, liberalų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, sveiki, paskirtasis komisarė. Turiu du klausimus. Pirmasis susijęs su jūsų atsakymu pateiktų raštu, kuomet jūs kalbate apie globalizacijos įtaką ekonominį ir e, Europinio nacionalinio ekonominės socialinės politikos tarpusavio susijimo. Ir norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvu jūs ketinate imtis būtent šioje srityje. Antrasis klausimas susijęs su slaugos klausimais šeimos srityje, vyresnių žmonių. Uh, Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, asmenys, kurie dirba slaugos darbą, e, yra tam tikrą prasme atskirti nuo e, kitų darbuotojų. Ir noriu paklausti, ar komisija ketina renkti komunikatų arba kitaip, kaip nors reaguoti per įvairius socialinius fondus į slaugos rytė dirbančių darbuotojų reikmes. Sakymas dėl globalizacijos poveikio. Mes turime naudotis visomis įmanomomis priemonėmis, kurie bus mano kompetencijos srityje ir neseniai buvo įkurtas pristaikymo prie globalizacijos fondas, siekiant pristaikyti prie dabartinių krizės sąlygų ir kalbant apie įmonių perkelimus, kuomet uh, atleidžiama nemaža dalis darbuotojų. Manau, kad būtent e, tokiais atvejais e, bus galima įsikišti, imtis kokiu nors priemonių. Taip pat mes sieksime skatinti tarptautinį arba netgi globalinių mastų atitinkamą e, dialogą per G20 egzistuojančias struktūras, kuomet į vykstančias diskusijas bus įtraukiami užimtumo darbo reikalų ministrai. Pirmasis toks susitikimas vyks Vašingtonė balandžio mėnesį. Ir aš manau, kad būtent per tokio pobūdžio dialogus mes turėtume išsiaiškinti, kokios galimybės ten atsiveria socialinėje srityje geriau atstovauti Europos interesams ir vertybėms. Sakydamas antrą klausimą, noriu pasakyti, kad rūpinimasis šeima, slaugos e, veikla nusipelno žymiai daugiau dėmesio nei anksčiau. Tai iš dalies susiję ir su senėjimo klausimu. Europos visuomenė sensta, todėl vyresnio amžiaus piliečiai jiems reikalinga speciali globa, speciali priežiūra. Ir mes ne tik turime skirti šiems asmenims pakankamai dėmesio, pagalbos, tačiau taip pat turime pažvelgti į šią sritį ir iš mūsų e, finansinių gebėjimų pusės. Todėl aš manau, kad egzistuoja vienas e, pakankamai geras būdas siekti pažangos, tai yra pripažįstant e, tos asmenys, kurie rūpinasi namuose savo šeimos nariais e, dirbančiais asmenimis. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį dar poniai Harkin. Ačiū komisarė už atsakymus. Jūs minėjote pristaikymą prie globalizacijos fondą. Ir galbūt girdėjote neseniai, kad mūsų komitetas išsiuntė laišką komisarui, kuriame kalbama apie tam tikrą įtampą ES politikoje. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. E, taisyklės yra tokios, kad jūs galite tik tai užduoti du klausimus, o dabar jau užduodate trečiai. E, taigi komisaras apie tai užsiminė, tačiau jeigu yra tokios taisyklės, tai privalau klausyti pirmininkės. Taigi papildomas klausimas susijęs su slaugytojais. Savo atsakymę, atsakydamas į klausimą, jūs kalbėjote apie pensijų sistemų tvarumą ir apie senstančią senėjančią visuomenę. Ir aš tikrai tikiuosi, kad jūs įtrauksite į darbuotojų sąrašus, taip pat ir e, šeimos narius, kitus narius slaugančius asmenis ir kad tai atitinkamai atsilieps ir jų e, pensiniam aprūpinimui. Atsakymas. Visiškai su jumis sutinku, žalioji knyga, kuri bus greitų laikų paskelbta, joje bus kalbama ir apie pensijų klausimus. Ir mes iš tikrųjų e, privalome patikrinti galimybę įtraukti šeimos narius laukiančius asmenys į atitinkamas pensijinių įmokų ir aprūpinimo sistemas. Pone Lambert. Ačiū pirmininkė, sveikinam jūsų mintis dėl užimtumo skatinimo, nes mūsų frakcija yra labai svarbu, kad būtų patvirtintas komisaras, kuris visose sritise stengtųsi e, didinti užimtumą. Nes mums kelia susirūpinimą šios ir tie tam tikra pastebima laipsnė erozija būtų galima kalbėti apie įvairias sritis, tačiau aš galbūt norėčiau daugiau pakalbėti apie tvarę plėtrą, klimato kaitą. Šioje srityje taip pat numatyti tam tikri pokyčiai iki 20 metų ir čia reikės dėkti ne vien tik tai naujas technologijas, tačiau taip pat ir e, ekologiškesnės technologijas. Ir visos likščiolinės iniciatyvos atrodo, kad kilo ne iš uh, E, socialinius ir užimtumo reikalus kūruojančių komisarų, tačiau iš kitų komisijos tarnybų. Taigi, kokių veiksmų ketinate imtis, e, kad jūsų e, tarnybos čia imtųsi daugiau iniciatyvos? Sakymas. Pirmiausiai mes privalome užtikrinti glaudų bendradarbiavimą, gerą bendradarbiavimą tarp atskirų komisarų nebūtinai kuriant e, formales e, kažkokias darbo grupės, tačiau šiaip geriau koordinuojant mūsų veiklą ir darbus. Manau, kad e, ponas Potočnikas ir Kone Heidegard, čia bus mano svarbiausi kolegos ir su jais kartu susijęs, aš manau, susėdęs, aš manau, kad tikrai mes galėsime visi aptarti, kaip būtų galima geriau kurti ekologiškas darbo vietas ir daugiau E, iniciatyvų siūlyti e, socialinė ir žimtumo srityje ir manau, kad taip pat bus galima rasti ir susitarti dėl atitinkamų finansavimo galimybių tam, kad įvyktų jūsų minėti pokyčiai. Like to, to up, though, this, um... Norėčiau grįžti prie e, šio klausimo. Jūs kalbėjote apie neformalius dalykus, tačiau anksčiau generaliniuose direktoratuose e, dirbo tam tikros, veikia tam tikros darbo grupės ir ar jūs ketinate mums suteikti informaciją apie tokių darbo grupių posėdžius, e, apie jų rezultatus, ar užtikrinti daugiau skaidrumo šies ir tie tam, kad žinotume, ką jūs veikiate. Atsakymas, aš galiu tik taip pasikartoti, kad aš visą laiką su pasirengęs su jumis e, diskutuoti ir jeigu tik pastebėsiu kokį nors parlamento, bet kokį parlamento susidomėjimą tam tikrais klausimais, tai visą laiką būsiu pasirengęs su jumis susitikti ir pasidalinti turimą informaciją. Pirmininkė, ačiū labai. GUE frakcijos vardu ponė Cimer užduos klausimą. Labą dieną. Šie metai Europoje paskelbti kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metais, Europos parlamentas praeitais metais priėmė pranešimą dėl kovos su skurdu ES ir socialinė atskirtimi, taip pat kovos su vaikų skurdu. E, todėl Europos parlamentas paragino, kad būtų užtikrinta valstybėse e, narėse e, atitinkamas uh, atitinkama kovos su skurdu sistema tam, kad būtų užtikrintos minimalios pajamos. Ir taip pat e, pasitelkus bendrą koordinavimo metodą būtų galima geriau, griežčiau kontroliuoti ypatingai vaikų gyvenimo sąlygas valstybėse narėse, kokiu veiksmu ketinate imtis tam, kad, kaip manoma, greičiau galėtumėte įgyvendinti atitinkamas priemonės, kurių siūlo imtis Europos parlamentas atsakymus. Manau, kad turime pasinaudoti šiais kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi e, pašvestais metais tam, kad e, iš tikrųjų galėtume realiai spręsti šias svarbias problemas, ypatingai tokias svarbias kaip vaikų skurdas. Visi puikiai žinome, kad e, ketverių, penkerių metų e, amžiaus e, slengstis vaikams yra ypatingai svarbus formuojantis jų asmenybė ir svarbus jų tolimesniam gyvenimui, todėl privalu užtikrinti e, jiems deramas gyvenimo sąlygas, ypatingai tame amžiuje. Komisija dės visas įmanomas pastangas tam, kad pasitelkus atvirojo koordinavimo metodą galėtų tinkamai atstovauti šiam požiūriui. Mes rinksime ir analizuosime duomenys iš valstybių narių ir jeigu pastebėsime atitinkamų problemų atskirose valstybėse narėse, tai pasitelksime teigiamą patirtį iš kitų valstybių narių ir vadovaudamiesi tais pavyzdžiais stengsimės e, skleisti ir įgyvendinti atitinkamą gerą praktiką, užsibrėždami tikslus, šioje srityje ir taip pat ragindami užsibriežti atitinkamus tikslus valstybių narių vyriausybės. Pane Cimerą, norėtumėte užduoti papildomą klausimą? Mano klausimas e, labiau buvo susijęs su tuo, kaip komisija yra pasirengusi prisidėti prie bendrų mažiausių socialinių standartų kūrimo Europos Sąjungoje, kuriais remiantis taptų aišku, kada ir kaip reiktų e, valstybėms e, arba vyriausybėms įsikišti e, socialinėje srityje, pavyzdžiui, dabar, kuomet yra šalta žiema ir didėja žmonių išlaidos energijos ištekliams, kai kur jau reikia dabar mąstyti apie konkrečias priemonės, kaip padėti žmonėms, ar komisija apie tai ketina galvoti dar neišanalizavau, kiek energijos rytis yra susijusi su skurdo problema, nes įsivaizduoju, kad e, yra didesnių problemų įvairiose regionuose. Na ir būtum, kaip jūs siūlėte, galbūt įmanoma numatyti tuos naujus klausimus, tačiau daugelie valstybių narių, daugelie regionų daugiausia problemų kyla dėl švietimo, mokyklų, prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų, ir kitų socialinės politikos sričių. Taigi aš manau, kad reikia plačiai vertinti situaciją ir sutinku, kad reikia aišku kelti ir tuos naujus klausimus, kuriuo atsiranda. Dėkoju. ECR frakcijos vardus ponas Helmeris. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Andor. Mes savo frakcijoje labai esame susirūpinę dėl ES užimtumo politikos poveikio uh, atlyginimų lankstumui ir darbo mobilumui. Matėme, kad ES yra daug taisyklių, kurios tik padidina darbo kaštus ir sumažina lankstumą ir judumą. Aš kalbu ypatingai apie darbo laiko direktyvą, agentūrų darbuotojų direktyvą ir taip pat dabartinius pasiūlymus dėl e, besilaukiančių darbuotojų. Ir sąrašas, aišku, būtų dar ilgesnis. Jūs esate ekonomikos specialistas ir suprantate, kad darbo kaštų padidinimas padidina e, paklausą ir daro įtaką užimtumui. Kaip Jūs ketinate sumažinti šią naštą Europos ekonomikai? Ką darysite, kad būtų sustiprintas subsidiarumas ir užimtumas? Taip pat pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas mums kelia nerima. Uh, nes panašu, kad daug lėšų skiriama administravimui ir konsultacijoms ir dažniausiai vienos valstybės narės perkelamos iš vienos valstybės, darbo vietos iš vienos valstybės narės į kitą, kaip pavyzdžiui, dėl kompanijos atveju, kai darbas buvo perkeltas iš Airijos. Kaip ketinate spręsti tas problemas? Na, bendrai nemanau, kad tai sukuria naštą darbuotojams, aš manau, kad apsaugo darbuotojas sukuria geresnės socialinės sąlygas, sprendžia sveikatos, saugos problemas ir tai yra labai svarbu. Užimtumo socialinės politikos srityje dažnai mm, taikomas susidarumo principas ir nacionalinės vyriausybės dažniausiai yra atsakingos, taigi jos turi skirti daugiau dėmesio ir ES lygmeniui prisimti atsakomybę už europinę politiką. Aš esu ekonomistas, tiesa, bet nemanau, kad darbas yra plataus vartojimo prekė. Jeigu kalba eina apie automobilių, knygų, baldų kainą, kur kas tuomet lengviau kainoms laisvai judėti nei darbo kaštų atveju nes kalba eina apie žmonių pajamas, apie šeimos pajamas ir turime, aš manau, daryti skirtumą tarp to, na, kai kalbame apie darbo kaštus ir žmonių pajamas. Dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Tai yra pakankamai nauja priemonė. Uh, turime surinkti tą sukaupti patirtį, ją suvirškinti, visus duomenis, parodymus sukaupti ir išspręsti problemas. Ir mano manimu, pats fondas yra nebloga inovacija. Jis buvo labai naudingas sprendžiant žmonių, kurie neteko darbo problemas. Toks buvo fondo tikslas. Na, o konsultavimosi kaštai galbūt yra per dideli, gal tiesa, reiktų pasižiūrėti, kokia mm, yra e, situacija, bet aš manau, kad reikia tiesiog pasigilinti ir, ir suformuoti stipresnę nuomonę šio klausimu. Dėkoju. Panašu, kad jūs nepripažįstate, jog tų, kurie dirba teisų sudidinimas, sumažina užimtumo galimybės tiems, kurie neturi darbo ir kelia nedarbo lygį. Iš atsakymo suprantu, kad jūs tiesiog neįvertinate darbo rinkos dinamikos realybės. Kaip suprantu, jūs neigiate, jog esate komunistų partijos narys. Jūs priešinatės globalizacijai, rinkos ekonomikai, NATO organizacijai, jūs taip pat pasisakote prieš Maastrichto kriterijus. Ar pripažįstate, kad didelė dalis parlamento narių mano, jog šie veiksniai kvestionuoja jūsų galimybę užimti šias pareigas? uh, Atsiprašau, kad jūs visiškai neteisingai uh, dėja apibendrinote mano nuomonę ir tikrai netiksliai vertinote mano nuomonę ir požiūrį įvairiais klausimais ir aš manau, kad jūsų patikta informacija yra klaidinanti. Per man skirtą laiką aš matyt negalėsiu sureaguoti visas jūsų pastabas. Reiktų tą kiekvieną klausimą matyti aptarti atskirai. Uh, Dėkoju. FD frakcijos vardu. Pone Bicoto. Ačiū. Labą dieną, paskirtasis komisarė. Jūs teigiate, kad jūs sieksite, kad komisijos iniciatyvos atspindėtų darbuotojų poreikius. Ir turiu pripažinti, kad šiek tiek nerimauju dėl to, kad jūs nepakankamai vert, įvertinate imigracijos į ES problemą. Jūs kalbėjote apie užimtumą, skurdą, tai, kad darbuotojai nesijaučia saugų socialinę prasme. Tačiau imigracijos stabdymas, tam tikrų kvotų nustatymas valstybėse narėse nebuvo paminėtas. 10 tūkstančių, 10 tūkstančių darbuotojų ES neteko darbo ir daugelie valstybių durys yra atviros ir tampa įmanoma toliau e, vykdyti socialinės atskirties politiką. Ponas Baroso teigia, kad imigracija yra tam tikras išteklis ES ir aš dėja taip nemanau. Pirmininkė, jums skirtas laikas baigėsi. Prašau, komisarė, dvi mintis. dėl imigracijos. Aš tikrai nepritariu idėjai, kad ES turi būti tam tikra tvirtovė. Imigracija turėtų būti vertinama kaip kompleksiška problema pasauliniu kontekstu, pasaulinės ekonomikos kontekste imigracija neturėtų būti vertinama tik tai kaip problema, tai yra taip pat ir tam tikras šaltinis išteklis. Dažnai žmonių imigracija, imigracija sukuria, sukuria turtingesnės visuomenės, su visuomenė sukuriamos naujos galimybės. Per visą žmonijos istoriją pasitaikė daug imigracijos bangų. Uh, tam tikrais laikotarpiais jos buvo ypatingai intensyvios ir tai sukurdavo tam tikros įtampos. Tačiau akivaizdu, kad imigracija turi ir pozityvių pusių. Ir pastaroji patirtis, ypatingai tose valstybėse, kur imigracijos politikos buvo liberalesnės, tos valstybės susiduria su problemomis pirmos, antros kartos imigrantai negali įsilieti į visuomenę. Ir aišku, daugiau dėmesio turime skirti šiai problemai. Dėl to pirmininkas ir nusprendė įtraukties politiką paversti prioritetinę. Ir toks, toks dėl to buvo ir įtraukties politika buvo įtraukta į mano portfelį. Taigi iš tiesų neketiname pasitelti na, atskirti ir mes kartu su kitais e, komisarais bandysime spręsti socialinę ir teisinę šių procesų pusę ir bandysime nuosekliai tą problemą analizuoti. Jeigu tokia yra jūsų nuomonė, na, man ji atrodo įdomi, tačiau Mes, manau, turime iš vis peržiūrėti savo imigracijos politiką ir pažiūrėti, koks, koks yra jo socialinis poveikis. Dabar kitas klausimas. Daugelis žmonių susiduria su nedarbo problema. Ir dažnai šeimos branduolys, šeimos maitintojas netenka darbo. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją, nes klausimas kita tema. Gerai, tuomet kitas susijęs klausimas. Krizė yra puikia galimybė pažiūrėti, kiek e, socialinė prasme yra aktuali tradicinė šeima, socialinė ir ekonominė bei moralinė prasme. Kokių veiksmų jūs ketinate imtis tam, kad būtų skiriama parama šeimai ir kiek tai galėtų sušvelninti ekonominės krizės padarinius? Sutinku, kad e, turime skirti didelį dėmesį šeimos politikai. Ir šis portfelis, mano kūruojamos sritys, kol kas, srityse kol kas nėra daug priemonių, kaip galėtumėme padėti šeimom. Turime padrasinti, paraginti valstybės narės, jeigu reikia padėti joms daugiau dėmesio skirti šeimoms, uh, ypatingai gausesnėms šeimoms, kur yra daugiau nei du vaikai. Ir dažnai tokiom šeimoms tenka susidurti su gan sudėtingomis socialinėmis sąlygomis. Baigėme koordinatorių klausimų raundą. Dabar perėsime prie klausimų, kuriuos užduos kiti komiteto nariai. Pirmasis EPP frakcijos vardu, ponios Sari Asaja klausimas. E, Mr. Andor. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Andorai, kad išbristume iš krizės, mums reikia labai konkrečios strategijos sustiprinti užimtumą, taip pat bendrovių konkurencingumą. Kaip Jūs įsivaizduojate saugumą ir lankstumo klausimus, kaip tai susijęs su bendrovių konkurencingumu? Atsakydamas galbūt galėtumėte apibrėžti tą saugumo ir lankstumo aspektą, nes žmonės jį skirtingai supranta. Iš pradžių jūs sakėte, kad jūs pritarėte šiai savokai, jeigu ji interpretuojama teisingai. Tai kaip ji turėtų būti teisingai interpretuojama? Šis saugumo ir lankstumo klausimas e, aspektas yra sudėtingas. Mano kalboje jį sunku e, vienu žodžiu išversti. Tai yra dviejų savokų lankstumo ir saugumo kombinacija ir tuo pripažįstama, kad kiek, abu šie aspektai, jeigu vienas iš jų pabrėžiamas daugiau, tai pakertamas e, platesnis užimtumo ir socialinio visuomenės apsaugos tikslas. Taigi mes turime šiuos tikslus, šiuo tikslus siekti kartu Tačiau tai nereiškia, ir būtent dėl to aš kalbėjau apie tai, kad kartais tai neteisingai interpretuojama, tai nereiškia, kad, kad tai būtų tik tai e, individuo atsakomybė. Būtent tai susijęs su to, kaip verslas yra organizuojamas, kaip kuriami geresni kontaktai tarp verslo organizacijų ir asmenų. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų kuo lankstesnis, kuo lankstesnis yra sutartis už e, darbuotojams, tuo geriau. Tačiau kitas svarbus aspektas yra mokymasis visą gyvenimams, kad būtų sudarytos sąlygos plėtoti įgūdžius nuolat pakartotinai darbuotojams, kad jie galėtų e, spręsti problemas susijusios naujais iššūkiais ar e, perinamaisiais laikotarpiais jų karjeroje. Yra ir kitų dalykų, kurie čia yra susiję, tai yra aktyvi darbo rinkos politika. Taip pat turime kalbėti ir apie tai, kokią, kokia socialinė apsauga vyroja ekonomikoje, kaip traktuojami bedarbiai, kokios yra e, nedarbo paramos sistemos įvairiose valstybės narėse. Manau, kad ši savoka lankstumo ir saugumo padėjo ne vienai įmoniai per pastarį laikotarpį išgyventi šią krizę, nes dialogas ir užim, darbdavių ir darbuotojų organizacijos galėjo geriau prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Ir taip pat tai padėjo išvengti prarasti žmogiškai kapitalą ir taip paremė konkurencingumą. Konkurencingumas ir auganti ekonomika yra labai svarbus klausimai, kai bandome padidinti užimtumą. Ar sutinkate dėl bendrų ekonominių požiūrių, kad kaip, kaip, kaip reikėtų didinti užimtumą? Kai kurios e, eurozonos šalis turi remtis stabilumo ir augimo paktu, Mastrikto kriterijais ir pripažįstate bendrą ekonominį požiūrį. Kai kalbame apie sanglaudą Europėje, Europoje, e, socialinę, ekonominę ir, ir teritorinę sanglaudą, būtent čia kalbam apie ekonominę sanglaudą, kaip taikomi bendrėjai principai. Labai svarbu, mano nuomonė, išlaikyti bendruosius principus ir taisyklės, tačiau turime taikyti juos atsakingai. Dabar krizės metu pastebėjome, kad Komisija teisingus sprendimus prieėmė dėl stabilumo ir augimo pakto. Buvo priimti sprendimai dėl e, išdo politikos krizės metu. Taigi, svarbu turėti bendrų taisyklių, tačiau jų taikymas turi būti pamatuotas ir atitikti tikras realias sąlygas dėl Maastrichto kriterijų. Tai yra uh, E, vienodumo klausimas, ar tie kriterijai, kurie yra išdėstyti, buvo numatyti prieš 20 metų, yra taikytini visomis aplinkybėmis ar ne. Labai ačiū socialistų ir demokratų vardu ponas Koferati. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Andorai, jūs sakėte, kad su savo darbuotojais norite prisidėti prie ES 2010 metų strategijos įgyvendinimo. Tai yra labai pozityvu. Kaip jūs pats neseniai priminėte, viena iš svarbiausių problemų yra ta baisi krizė, su kuria kovoja Europa, kaip ir daugelis kitų pasaulio ekonomikų, ypač ilgalaikis nedarbas aukštas nedarbas. Ir šios problemos mes neišspręsime netidėliotinę ateityje. Ar nemanote, kad neblogai būtų ES, kad visa ES ekonominė ir kita politika, kuri yra skirta darbo vietų kūrimui, kokybiškų darbo vietų kūrimui, turėtų būti pagrįsta paskatų ir sankcijų sistema, kad, tam, kad ji būtų efektyvi. Nedarbas iš tikrųjų yra didžiulė problema šiuo metu ir mes ją patirsime nepaisant savo didžiulių pastangų, tačiau turime pasistengti pakeisti nedarbo e, modelius ir turime siekti visiško užimtumo, tai būtų ilgalaikis tikslas. Turime ir toliau e, laikytis viško užimtumo idėjos, tačiau turime ir ieškoti geriausių būdų, kaip išbristi iš krizės ir sumažinti krizės poveikį užimtumui. Ir taip pat kaip spręsti užimtumo klausimą šalyse, kur užimtumas, e, nedarbas jau buvo didelė problema ir prieš krizę. Svarbu prisiminti, kad e, praėjusio amžiaus pabaigoje jau tai buvo didelė problema keliose šalise Europos Sąjungoje, kad netgi klestėjimo laikotarpiu jos turėjo dešimties ar daugiau procentų nedarbą. Tai yra problema. Turime ieškoti būdų, kaip sumažinti tokį nedarbo lygį. Žinoma, labai daug e, čia priklauso nuo valstybių narių, tačiau užimtumo politikos koordinavimas turėtų padėti išspręsti šias problemas. Taigi neturėtume kalbėti vien tik tai apie vidurkius ES mastu, nes yra didelių, didelių skirtumų ir skirtingų nuomonių įvairiose šalise ir sektoriuose, taip pat ir amžiaus grupėse. tam, kad pasiektume visišką užimtumą, mums reikėtų nuolatinio didelio ekonominio augimo. Jeigu tai bus e, siektinas tikslas, tai mums reikia praktinių veiksmų, ilgalaikių veiksmų. Tai turi būti bet kokio, bet kokio konkurencingumo modelio e, dalis, ypač ašvelgiant į Europos istoriją, o dabartinėse sąlygose atrodo, kad jūs turite kai kurių idėjų, kurios galima panaudoti Tačiau ar nemanote, kad būtų neblogai koordinuoti, kažkokiu būdu koordinuoti, įtraukiant čia ir parlamentą, visus veiksmus, kad tie veiksmai būtų veik... efektyvesni. Aišku, atskiri komisijos nariai taip pat prisidės sprendžiančio klausimus, tačiau nemanau, kad problemą galite išspręsti jūs pagal savo uh, kompetencijos ribas. Aš iš pradžių sakiau, kad dirbsime kartu su kitais komisijos nariais, kurie atsakingi už pramonės politiką, e, ekonomikos ir pinigų politikos klausimus. Jeigu norėsiu, norėčiau numatyti bendravimą su jais, tai aš sakyčiau, kad tai yra trys svarbiausios kompetencijos sritis, kurios apibrėžia ekonominę politiką Europos lygių. Kalbant apie užimtumą, tai tos priemonės, e, kurias aš turiu, yra ribotos galima tik tai paveikti pasiūlos pusę, o kas yra paklausos pusėje darbo rinkoje priklauso nuo kitų kompetencijos ryčių. Taigi aš turiu dirbti su kitais komisijos nariais, labai artimai, kalbėti su ponu Tajani, su ponu Ren, kaip padidinti investicijas. Tai nėra tik tai svajonės apie aukštesnį 2-3 procentų augimą, tai atrodo labai toli siekiantis, tačiau turime pirmiausia pasiekti juos, kad galėtume kalbėti apie aukštesnius augimo tempus. Ir taip pat turime galvoti apie tai, kaip padidinti investicijas Europoje. Labai ačiū. Toliau EPP frakcijos vardu ponas Kosa. Köszönöm a szót. A közvetlenül hatályos. Ačiū, ponia pirmininkė. Egzistuoja 800, 800 2008 metų reglamentas, kuriame kalbama apie žmonės su negale. Ir taip pat tas reglamentas kalba apie mažas vidutinės įmonės, kuriuose dirba didžiausias skaičius neįgalių žmonių. Šis reglamentas numato tam tikrus apribojimus, negarantuojant dabartinio užimtumo lygio. Pastarai mėnesį 75 procentais e, sumažėjo atlyginimų priemokos dėl ekonomikos krizės. Ir aš paklausiau pono Barozos ir Almunijos, e, kaip pakeisti tą sudėtingą situaciją. Jie man atsakė, kad tai yra nacionalinių valstybių kompetencijos rytis. Nesutinku su tuo, nes Europoje gyvena 50 milijonų žmonių su negale. Noriu paklausti, ar ketinate peržiūrėti šią direktyvą, jeigu ne, tai kokiu kitų priemonių imsitės tam, kad e, padidintume, padidintumėte neįgalios menų užimtumą. Atsakymas, kalbant apie reglamento peržiūras, tai šiuo metu to nesu numatęs, negaliu jums nieko konkretaus pažadėti, tačiau patį klausimą pabandysiu išsameu išsiaiškinti. Aš manau, kad negalima taikstytis su tuo, kad e, silpnesnės visuomenės e, grupės, e, pavyzdžiui, neįgalus asmenys, labiausiai turi nukentėti nuo ekonominės krizės pasiekmių. Su tuo mes tikrai negalime taikstytis. Ar šis klausimas priskirtinas nacionalinių vyriausybių kompetencijos ar ES kompetencijos sryčiai? Ta klausimą taip pat reiktų aiškintis. ES bendrai yra atsakinga už nediskriminacijos dalykus, taigi turime aiškias užduotis bendrijos lygmenių ir turime dėl to glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis valstybėmis, su jomis konsultuotis tam, kad e, pakeistume šiuos nepriimtinus dalykus. Ačiū. Papildomas klausimas. Noriu pabrėžti, kad čia kalba eina apie 50 milijonų Europos piliečių, piliečių su negale. 90 procentų šių žmonių tiek Vengrijoje, tiek Europoje nedirba arba neturi galimybės dirbti, todėl nedarbo lygis šioje visuomenės grupėje yra didžiulis, mums reikia paramos, jeigu mažos vietinės įmonės negaus atitinkamos paramos, negalės įdarbinti tokių asmenų. Pavyzdžiui, Vengrijoje egzistuoja tam tikros taisyklės, pagal kurias įmonės privalo įdarbinti neįgalius asmenis. Jeigu to nedaro, tai jis susilaukia atitinkamų sankcijų. Kitose Europos valstybėse daugiau paramos skiriama bendrai naujų darbo vietų kūrimui. Taigi, e, kaip, koks sprendimas jūsų manimų yra geresnis šiuo atveju? Atsakymas. Man atrodo, kad uh, Abu sprendimo būdai šios problemos yra svarbus priklausomai nuo to, kokių galimybių turi atitinkama valstybė narė ir kokios patirties yra sukaupusi šioje srityje. Kalbant bendrai, mes e, užimtumo ir socialinė politika iš tikrųjų negalime daryti kardinalių permainų ir dabartinėme kontekste, tačiau kiekviena valstybės narė turėtų siūlyti ir ieškoti geresnių šios problemos sprendimo būdų. Tas užimtumo e, skirtumas tiesiog praraja, apie kurią minėjo parlamentaras, iš tikrųjų yra didžiulis ir e, mes jėme taip pat nemažus lūkesčius su tuo, kad ši problema bus išspręsta. Ačiū socialistų frakcijos vardu. Ponas e, Darden, ar galėtumėte parodyti, kur sėdite? Ačiū pirmininkė. E, kaip jau buvo minėta, šie metai yra kovos su skurdu ir socialinė atskirtini metai, reikia užsibriežti atitinkamus e, tikslus, toli siekiančius, tam, kad skurdo neperduotume ateities kartoms. Jūs minėjote atviro koordinavimo metodo svarbą, sprendžiant socialinius ir aplinkosauginius klausimus. Taigi, dviejose sritise noriu paklausti, kokiu priemoniu imsitės. Pirmiausiai, kaip ketinate panaikinti socialinę Romų atskirti, ar tęsite jūsų pirmtako jau pradėtus darbus dėl e, vaikų skurdo. Buvo nemažai pažadų jau išdalinta Tačiau nepaisant to, manau, kad kovai su vaikų skurdu reikia papildomų idėjų. Belgija savo pirmininkavimu yra numačiusi tam tikrų veiksmų, ar ketinate e, jiems pritarti. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Atsakymas pirmasis klausimas susijęs su e, Romų tautybės asmenų įtrauktimi į visuomenę ir Kaip ir mano pirmtakas komisaras Špidla, aš manau, kad iš tikrųjų jau vien iškeldami Romų klausimą Europinių lygmenių mes pasiekėme nemažai, nuveikėme nemažai, nes jų problemos tapo labiau matomos nei prieš plėtrą. Tačiau noriu pabrėžti, kad tai nėra vien tik naujųjų valstybių narių socialinė problema, nepaisant to, kad juose gyvena uh, kai kuriuose iš jų gyvena nemažai Romų tautybės žmonių. Ši problema turi būti sprendžiama europiniu mastu, pasitelkus atitinkamas strategijas, kur mūsų tarnybos, koordinuodamos tarpusavėje veiksmus, jau nuveikė e, nemažai, vadovaujamos užimtumo generalinio direktorato. Mes dirbame kartu ir dirbdami kartu su ponė Reding mes Šiam klausimui skirsime dar daugiau dėmesio ir koordinuosime problemos sprendimą politiniu lygmeniu. Aš iš tikrųjų negaliu pasakyti, ar e, europiniu lygmeniu bus skiriama daugiau lėšų, siekiant padėti įgyvendinti valstybės narėse vykdomas Romų integravimo ir įtraukties programas. Kadangi jau diskutavome vaikų skurdo klausimus anksčiau, tai noriu sujungti tarpusavėje šios du dalykus kadangi tokiose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Vengrija, iš kurios esu kilęs, šios problemos tarpusavyje yra persipinusios ir aš tikrai džiaugiuosi, kad Belgija savo pirmininkavimo laikotarpiu yra uh, išsikėlusi savo pakankamai ambicingus tikslus kovojant su vaikų skurdu ir mes stengsimės dirbti kartu. Ačiū už Jūsų klausimą, atsakymą, ponė komisarė. Galbūt e, kaip papildomą klausimą norėčiau užduoti, paklausti dėl socialinės įtraukties. Jūs kalbėjote apie e, minimalaus atlyginimo, minimalaus, minimalių pajamų užtikrinimo tam tikrų tikslų išsikelimą. Atsakymas, manau, kad mes turime dirbti šią linkmę ir turime galvoti apie minimalių pajamų užtikrinime, tačiau improvizuotai dabar nenorėčiau e, ir e, greitai atsakyti šį klausimą. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse egzistuoja įstatymai dėl minimalaus atlyginimo ir reiktų išanalizuoti šių valstybių patirtį, taip pat ir patirtį tų valstybių, kuriuose tokie įstatymai neegzistuoja, nes tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, mes turime gerbti subsidiarumo principą ir tuo pačiu metu turime siekti aukštesnių standartų įgyvendinimo. Ačiū paskirtasis komisarė už jūsų sėdimus, jūsų pirmininkė, e, ponė Lin ir jai dabar e, steiksime galimybę užduoti klausimą. Ačiū labai. Dalyvavimas profsąjungose mažėja Europos Sąjungoje ir ar jūs manote, kad tie, kurie nedalyvauja profsąjungų veikloje, yra tinkamai atstovaujami primant sprendimus? Ir ar nepripažįstate, kad turėtų būti vienoda teisė žmonėms suteikiama prisijungti arba neprisijungti prie profsąjungų? Tie, kurie nėra susitelkę į profsąjungas, irgi turi būti traktuojami kaip tam tikras e, vienetas. Tas pats, taip turėtų būti priimant e, įvairius teisės aktus, kaip kad e, darbo laiko direktyva ir panašiai. ta optauto galimybė, e, apie kurią jūs irgi užsiminėte. Ir jeigu, tarkim, darbuotojai nėra organizuoti, nėra profsąjungoje, jų irgi papildomos darbo valandos turėtų būti kažkaip tinkami organizuojamos. Pirmiausia, dėl optauto ekonominėje pinigų sąjungoje. Optauto galimybė niekuomet nėra pats geriausias sprendimas. Pirmiausia, reikia kalbėti apie taisyklės, kurias reiktų būtų įmanoma taikyti visose valstybėse. Tačiau jeigu atsiranda kažkokiu tai svarbių kliūčių ir nėra įmanoma taikyti bendros, bendro ES reglamento vienoje ar kitoje valstybėje, tuomet taip egzistuoja galimybė netaikyti to reglamento, optauto galimybė. Bet tai yra laikina priemonė. Ir aišku, dėl tų dalykų reikia dėrėtis. Tačiau e, tai neturėtų daryti poveikio pagrindinėms teisėms - teisiai įstoti į profsąjungą, ir kaip yra traktuojami prisijungę ir neprisijungę nariai. Tai aš manau, manau yra pagrindinių teisų klausimas. Na, o dėl savanoriškų viršvalandžių. Ta klausimą reikia pasvarstyti. kažin ar būtų įmanoma daryti bendrą išvadą. Mano nuomonė, jeigu viršvalandžiai yra savanoriški, savo norų dirbami, tuomet e, tam tikrą laikotarpį pagal darbo laiko direktyvą, reglamentą, būtų įmanoma surasti būdų, kaip būtų galima apsaugoti darbuotojus, kadangi kalba eina apie sveikatą, darbą, sau, darbo saugą. Taigi turėtų būti numatomos galimybės savanoriškiams susitarimams e, virš reglamento e, taikymos ryties, jeigu yra atitinkama tam tikroms, e, laiko, laikomas tam tikrų sąlygų. Dėkoju. Žinote, kad komisijos dar nepaskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad yra 14 valstybių narių, kurios naudoja optauto galimybę. Dauguma valstybių narių irgi kitų valstybių narių nori pasirinkti optauto variantą dėl, dėl e, darbo sutarčių ir panašiai. Ar nemanote, kad tai yra irgi pažeidimas? Na ir grįžtant prie darbo laiko direktyvos, ar nemanote, kad būtų įmanoma tą sveikatos priežiūros skirsnį svarstyti atskirai ir darbo laiko direktyvoje konkrečiai konk konkretų skirsnį skirti sveikatos klausimui? darbo laiko direktyvoje reikalingas naujas e, požiūris. Na ir tas šakinis, sektorinis požiūris galėtų būti vienas iš variantų. Bet turime peržiūrėti darbo laiko direktyvą atsižvelgdami į ankstesnius sunkumus. Optauto variantas nėra pažeidimas, tiesiog yra atspindima skirtinga realybė skirtingose valstybėse narėse per optautą ir reikalinga į tai atsižvelgti, ypatingai, kai bus pradėtos diskusijos, nuojos diskusijos šiuo klausimu. Ačiū. EPP frakcijos vardu. Žodį suteiksiu ponui Bastos. Poniai Bastos. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtoj, paskirtasis komisarė. Jaunimas, jaunimo nedarbo lygis smarkiai išaugo ES. 5 milijonai jaunų žmonių Europoje neteko darbo. Praeitais metais Europos parlamentas patvirtino pranešimą ir e, koreguojant į biudžetą šiuo klausimu, siūlant sukurti Erasmus pirmojo darbo programą. Šalia įprastinės Erasmus programos e, šią programą siekiama žmonėms e, padėti susirasti pirmąjį savo darbą. Ir mano klausimas bus su tuo susijęs. Komisarė, ar žinote, kad egzistuoja toks projektas? Jeigu esate su juo susipažinęs, ar esate pasirengęs įdėkti šią programą Erasmus pirmojo darbo programą ir kokiu konkrečiu priemoniu jūs esate pasirengęs imtis tam, kad būtų kovojama su jaunimo nedarbu ir kad būtų, būtų pasirūpinama, jog na, jaunimas turėtų galimybę įsilieti į darbo rinką. Dar nežinau e, nieko apie šią programą, žinau tik tai apie Erasmus programą dėl aukštojo aukštesnio, aukštojo švietimo, aukšto mokslo, bet aš manau, kad kartu su parlamentu, e, komisijos kolegomis mes mielai apsvarstytumėme naujus pasiūlymus. Juk Ir jeigu pradėsiu dirbti šį darbą, aš tikrai pasidomėsiu, nes Nedarbas tarp jaunų žmonių yra labai aktuali problema tam tikrose valstybėse narėse. 35 procentai kai kuriuose valstybėse jaunų žmonių neturi darbo dėl krizės. Ir tiesiog atsiranda pavojus, jog dėl šios krizės susi, sus, bus sukurta prarasta karta. Ir reikia ne tik bandyti išvengti blogiausio scenarijaus, bet tiesiog ieškoti gerų sprendimų ir aš manau, kad ir, na, socialinio fondo lėšos gali būti panaudojamos tokiam tikslui. Ačiū, paskirtasis komisarė. Na, apgailestauju, kad nesate susipažinęs su šia programa, kuris, kuri tikrai turi būti patvirtinta, kuriai turi būti pritarta ES, aš tikiuosi greitai apie ją sužinosite. Ir norėčiau dar akcentuoti vieną svarbų klausimą susijusį su jaunimo nedarbu. Yra daug jaunų žmonių, kurie nori susirasti pirmąjį darbą, tačiau kai kurie niekuomet nesusiranda darbo valstybėje narėje, nes na, jų, jų tiesiog nėra ir gal ko, kokias priemonės e, galite pasiūlyti valstybėms narėms, kad jos tiem žmonėms, kurie niekada nesurado savo, dar, savo pirmojo darbo, teiktų kažkokias tai, mokėtų kažkokias tai išmokas. Tos valstybės narės, kurios bando sukurti darbo vietas išskirtos, išskirtos atskirtos bendruomenės nariams, mes turime toms valstybėms narėms padėti Ir yra tam tikrose valstybėse tokių regionų, kur reikalingos tikslinės programos. Ir geros patirties esame matę tam tikrose valstybėse narėse, kai kūriamos eksperimentinės darbo vietos ir bandoma išspręsti dažniausiai kaimo vietovių problemas. Na ir egzistuoja, aišku, socialinis fondas ir jeigu valstybė narė pateikia racionalų gerą pasiūlymą, tuomet mes galime finansuoti valstybės narės siūlomą programą. Dėkoju. EPP frakcijos vardu vėlgi kviečiu ponę Jezlovietską. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisarė, savo kalboje pabrėžėte dabartinę esamą situaciją Žinau, kad norėdamas tapti užimtumo ir socialinių reikalų komisaru, turite žinoti, kad mes tikimės žmogaus su vizija, kuris pradėtų dirbti to jau pat, o ne mokytųsi iš pradžių. Todėl norėčiau išgirsti konkretų atsakymą, kad gyventumėte savo politiką, jūs turėtumėte pasinaudoti įvairiomis priemonėmis. Viena iš jų yra socialinis fondas, sukurtas prieš keletą metų ir dar tuo metu prieš krizę jis nebuvo pilnai išnaudojamas, nebuvo labai veiksmingas. Kaip jūs ketinate modernizuoti šį fondą? Ir ar manote, kad išimsite socialinį fondą iš sanglaudos politikos ryties kaip dabar? Ir kaip panaudosite pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą? Ačiū. Socialinis fondas yra labai svarbi sanglaudos politikos dalis. Sanglauda yra plati savoka. Kalbame apie socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Ir tai yra vienas socialinės sanglaudos ramščių. Ir mano nuomonė taip ir liks. Yra galimybių geriau reguliuoti socialinio fondo taukim, taikymą autonomiškiau, bet aš nemanau, kad jį reikia atskirti nuo sanglaudos savokos. Fondą galima modernizuoti. Gali būti, kad bus rasta naujų sprendimą, pavyzdžiui, finansinė inžinerija. Jau turime patirties ir žinome apie galimybės kaip galima būtų dirbti su Europos investicijų banku ir pasinaudoti jo gerą patirtimį. Įvairios programos pastaruoju metu sukurtos, pavyzdžiui, Jesper ir Jessica pateikė geros patirties, kaip panaudoti įvairius finansavimo šaltinius ir tipus. Kodėl aš tai miniu? Todėl, kad dažnai per, per griežtai skiriame rinkos ekonomiką ir tuos ekonomikos segmentus, kurie finansuojame iš perskirstimo. Manau, kad to galime išvengti, netgi jeigu kai kurios ekonomikos dalis turi būti finansuojamas iš viešųjų šaltinių. Turi būti tam tikras ryšys ir galimybė tiems, kurie yra finansuojami iš viešųjų šaltinių, galėtų grįžti į pagrindinę rinkos ekonomiką. Paskirtasis komisarė, aš e, vis dėlto pripažįstu, kad aš nematau jūsų, neįsivaizduosiu kaip žmogaus su vizija ir Tikiuosi, kad jeigu ir balsuosime už jūs, tai jūs žinosite nuo pirmos dienos, ką daryti, nes finansinė inžinierija tai yra tiesiog būdas, kaip kažką tai daryti. Turinio prasme aš nematau pasiūlymų. Aš džiaugiuosi, kad jūs fondo ne, ne, neskirsite nuo sanglaudos politikos, tačiau dažnai uh, parama darbo rinkoje reiškia tik tai tam tikra dalis žmonių, jų e, pragyvenimo lygis padidėja, tačiau plačiosios visuomenės tai nepaliečia. Ką jūs ketinate daryti? Nesu įstikinęs, kad visai supratau jūs klausimą. Aišku, kad 90 milijonų žmonių, kuris susilaukia paramos ir socialinio fondo, E, rodo, kad tai yra svarbi priemonė. Aš tiesiog paminėjau, kaip tai, kaip galima įsivaizduoti šio fondo modernizavimą. Tai, ne, aišku, nebus padaryta per vieną dieną. Pirmasis pradinis e, komisijos darbo laikotarpis turi būti skirtas 2020 metų strategijos kūrimui. Ir, e, aišku, ši kompetencijos rytis taip pat su tuo bus susijusi. Ačiū. Toliau socialistų ir demokratų varancijos frakcijos vardu Jūta Steinbruk. Andoj. Gerbiamas ponia Andorai, savo atsakymuose raštu jūs įvardyjate kovą su ekonominė ir finansų krize kaip vienas svarbiausių savo veiklos ryčių, kokiu priemoniu turėtų imtis valstybės narės tam, kad subalansuotų savo biudžetus ir e, kad jų darbuotojai nejaustų tolimesnių neigiamų pasiekmių prarasdami darbo vietas dėl finansų krizės, kai kuriuose Europos valstybėse narėse buvo sumažintos pensijos. Kokiu veiksmu imsitės, kad užtikrintumėte pensijų saugumą? Įvairių valstybių narių patirtis ir varijuoja dėl to, kokia buvo, koks buvo krizės poveikis jų išdo situacijai, taip pat socialinio saugumo, pensijų e, sistemoms. Visų pirma, man asmeniškas klausimas būtų, kaip bendrabiauti su Oliu Renu, ponu Tajaniu, išeinant iš krizės. Tai nėra problema man vienam. Kaip E, to išeimo iš paramos krizės e, e, laikotarpių suderinti su užimtumu, tai nėra vien tik tai man skirtas klausimas, tai yra pirmiausia pono Reno kompetencijos sritis, kaip jis koordinuos makronominę politiką atskirose valstybės narėse, ypač ten, kur krizė sukėlė didžiulį perteklinį deficitą, perviršinį deficitą. Mano nuomonė, tai turėtų būti labai atsargus procesas. Manau, kad nėra priežasčių skubėti. Visos paramos priemonės, kurios buvo pradėtos taikyti per pastarosius dviejus metus, siekiant užkirsti kelią ekonomikos žlugimui ir nedarbo didėjimui, e, aišku, turės būti E, panaikintos labai lietai. Vyriausybės turi turėti laiko ir turi turėti pakankamai analizės, e, žvelgdamos ne vieną akimi, o dvie, abiemis akimis į užimtumo situaciją. Kai kuriuose šalise pensijų sistemos e, nukentėjo, ne visose. Ir kai kuriuose šalise ne, ne tik realioji, bet ir nominalioji pensijų vertė sumažėjo. dėl reakcijos į krizę. Ačiū, ponė komisarė. Turime skirti laiko papildomam klausimui, ponia Štainrukui praeitoje kadencijoje, dar grįžtant prie pensijų klausimo, nebuvo susitarta dėl pensijų teisų perkelimo. Ar norėtumėte grįžti prie šio klausimo ir iš naujo išnagrinėti? Uh, definitely. Žin, žinoma. Pensijų perkelimo klausimas yra susijęs ne su vienu, o su keliais fundamentaliais visuomenės ir darbo rinkos klausimais. Judumas yra vienas tų klausimų, kitas yra visuomenės senėjimas. Paskelbsime naują e, žalę knygą pensijų klausimų visai netrukus ir tai bus darbo pradžia grįžtant prie šio klausimo ir numatysime grafiką, kaip visos šios klausimus spręsti. Mes planuojame E, skirti daug dėmesio klausimams susijęms su aktyviu senėjimu, bet iš tikrųjų pensijų perkelimo klausimas turės būti svarstamas iš naujo. Labai ačiū. Toliau žaliųjų vardu Emily Turonen. Atsižvelgiant, atleiskite, atsižvelgiant į gana į silpną atsakymą į klausimą dėl jaunimo nedarbo, norėčiau grįžti prie šio klausimo, tai yra vienas didžiausių iššūkių ES šiuo metu. Ir jeigu mums nepavyks jo tinkamai išspręsti, mes prarasime visą žmonių kartą. Atsižvelgiant į tai, kad darbo rinko, rinkos politika e, kuriama nacionaliniu lygiu, kokių konkrečių žingsnių jūs kaip komisaras galėtumėte imtis, užtikrindamas, kad problema būtų sprendžiama ir koordinuojama ES lygiu. Kokias politikos ir finansinės priemonės ketinate pritaikyti, dirbdamas naujose pareigose? Politikos priemonės turi būti siūlomas valstybių narių vyriausybių, taip pat reikia atsižvelgti į šios patirties įvairovę. Aš sutinku, kad jaunimo nedarbas yra svarbus klausimas, bet ne kiekvienoje šalyje daugumoje šalių šalių taip reikia padėti. E, ten, kur yra didesnė krizė tarp jaunimo, jaunimo nedarbo prasme, reikia pateikti analizę, rekomendacijas, remiantis tų šalių patirtimi, kur situacija yra geresnė. Tai taip pat yra susiję ir su švietimo klausimu. Tikriausiai yra tam tikras švietimo ir mokymo galimybių deficitas tose šalise, todėl jos turi suprasti, kad jos rizikuoja ne tik susilaukti trumpalaikių problemų, bet ir ilgalaikių struktūrinių problemų. Ir mes, aišku, joms padėsime finansiškai. Gerai, finansinė parama. Aš manau, kad man ne visiškai aišku, kokia yra jūsų vizija šio klausimu. Mums reikia užimtumo komisaro, kuris būtų labai kūrybingas, su dideliu noriu siekti rezultatų, nes tai mums yra nauja situacija, turime mažai priemonių ir turime panaudoti tas, kurias turime visi kartu. Todėl norėčiau išgirsti konkrečių idėjų, pateikti jums konkrečių idėjų. Ar norėtumėte sukurti jaunimo darbo grupę ar skirti ES lėšų užimtumo iniciatyvoms skirtoms jaunimui, ar nenorėtumėte, negalėtumėte kurti kokybiškas darbo vietas jaunimui. Aš, aš, aš tikiuosi konkrečių žingsnių, ponia Andorai. Aš esu pasirengęs e, pasinaudoti visais jūsų pasiūlymais. Manau, kad tai yra ir e, visų tarnybų pareiga teikti pasiūlymus, tačiau būtų labai gerai, jeigu tai bus e, rezultatos e, dialogo su parlamentu ir mums pavyks sukurti tam tikrą darbo atvarkę šiais klausimais. Man atrodo, kad tai bus aptarta su kitais komisijos nariais taip pat, tačiau Aš manau, kad jūsų paminėtos galimybės, pavyzdžiui, jaunimo reikalų darbo grupė lėšų skirimas yra klausimai, kuriuos galime pasvarstyti. Euh, Dėkoju. Toliau vicepirmininkas Tomas Mann. Ačiū, ponė pirmininkė. Kandidatė Andorai 2011 metų, gegužės pirmoji diena, tada nustos galioti apribojimai darbuotojų judėjimui. E, Europoje mes priėmėme lankščias perinamą laikotarpio taisyklės, užtikrindami, kad senos valstybės narės pritartų ES plėtrai, o naujosios E, valstybės narės dėl šių perinamo laikotarpio priemonių e, sugebėjo palaipsniui integruotis į bendrą Europos rinką. Kai kurios valstybės narės netgi nežino, tačiau, kad e, po metų nustos galioti ši tvarka, taigi kokių veiksmų ketina komisija imtis tam, kad mes nepatektume į atitinkama e, situacija, e, kuomet e, labai smarkiai padidės smegenų nutekėjimas į tas valstybės, kuriuose atlyginimai yra žymiai didesni. Atsakymas. Prieš laikotarpį prieš plėtrą aš labai daug dėmesio skyriau tam, kad mobilumo baimė, darbuotojų judėjimo baimė Europos Sąjungoje nebūtų per daug didelė. Ir mano nuomonė, per daug išpūstas šis klausimas buvo e, ypatingai dėl to, kad e, labai smarkiai padidės darbuotojų migracija į geriau apmokamas šalis. Ir su kai kurioms valstybėms narėms yra taikomos perinamojo laikotarpio priemonės, kai jos nustos galioti, įsigalios nauja visiškai laisvo darbuotojų judėjimo tvarka, jeigu dėl jos kils tam tikrų įtampų, turėsime analizuoti situaciją, tačiau aš tikiuosi, kad viskas veiks taip, kaip yra prognozuojama ir laukiama ir taip vadinamosios E, naujosios valstybės narės ir jų darbuotojai e, prisidės prie stacijos gerinimo? Na, atsakymas nėra visiškai aiškus. Galbūt galėtume sukonkretinti laisvo e, darbuotojų judėjimo ribojimo dalykai visą laiką buvo susiję su nelegaliu darbu. Ir dėl jo, pavyzdžiui, valstybės narės netekdavo labai didelių pajamų mokesčių pavydalų. Komisaras e, Špidla ragino valstybės narės, e, pavyzdžiui, e, ne griežtinti kontrolių patikrų statybvietėse. Ar jūs laikotės tokios pačios nuomonės kaip ir jūsų pirmtakas? nesu visiškai tikras, kad teisingai supratau jūsų klausimą. Aš manau, kad dėl darbuotojų judumo e, mes privalome daugiau dėmesio skirti socialiniams dalykams, tam, kad e, darbuotojai atvykdami iš vienos valstybės į kitą gautų tas pačias socialinės apsaugos sąlygas ir e, Todėl prieš pateikdamas bet kokias naujas iniciatyvas šioje srityje, aš pirmiausiai remsiu socialinio poveikio analizę, kuri turės būti atlikta iš anksto. Pirmininkė, dabar ponė Liza Jekonsarė užduos klausimą. Ačiū labai. Mes žinome, kad pasikeitė dramatiškai žmonių gyvenimo ir darbo įpročiai per pastaruosius dešimtmečius ir E, būtent e, dėl to net ir anksčiau e, darbus turėję žmonės susidurė su nesaugumo ir skurdo klausimais. Ar galėtumėte įvardinti konkrečias priemonės, kaip kovoti su skurdu darbo rinkoje, kokie bus jūsų artimiausi žingsniai užtikrinant lankstumo ir saugumo strategijos įgyvendinimą Europos Sąjungoje? Ši problema e, skurdo darbo vietoje nebūtinai yra tiesiogiai susijusi su lankstumo ir e, saugumo klausimais. E, iš tikrųjų, čia pagrindinė problema yra ta, kad darbo rinkos yra pakankamai susiskaldžiusios ir nemažoje dalyje valstybių didelis skaičius žmonių dirba tokius darbus, kurie neužtikrina jiems nei pakankamai teisų, nei pakankamai pajamų. Pirmiausia, reikia pažvelgti į uh, ir išanalizuoti galimybės sumažinti e, tokio pobūdžio e, darbo vietų skaičių ir to, tokių darbo rinkų skaičių. Iš tikrųjų, galima e, taikyti tam tikras priemonės e, valstybėse narėse, tačiau bendrai turėčiau sutikti su, su teiginiu, kad žmonės jaučia e, didesnę baimę dėl savo socialinio saugumo, todėl mums reikia tęsti dialogą su valstybėmis narėmis, siekiant spręsti šios problemas. Ponas Arenas ir jūs anksčiau esate minėję, pasakė žodžius, kurie jau yra šiuo metu labai išgarsėję. apie e, ekologišką ir protingą ūkio augimą. Ar galėtumėte e, dabar šios terminus šiek tiek plačiau pristatyti? Atsakymas. Ta koncepcija kilo siekiant ir atsižvelgiant į struktūrinius pokyčius susijusius su klimato kaita. Mes siekiame uh, iš to išgauti teigiamus rezultatus ir sukurti teigiamą viziją e, tam, kad klimato kaita mums taptų ne vien tik tai kliūtis ar našta, tačiau taip pat ir galimybė kurti ekologiškas e, darbo vietas tokiuose sektoriuose, kaip pavyzdžiui energetika, statybų sektorius, sunkioji pramonė čia taip pat galėtų būti įtraukta, nes iš tikrųjų akivaizdu, kad tas pereimas prie uh, mažai uh, e, CO2 išlakų turinčios ekonomikos atveria mums uh, naujų galimybių, taip pat ir aplinkosaugos srityje. Mes turime pasitelkti mokymus ir specialias tikslinės e, programas atskiriuose sektoriuose. Pirmininkė nutraukė kalbėtą GUE frakcijos vardu, dabar ponas Lojarik užduos klausimą. Ačiū, mes galime konstatuoti, kad e, vėl didėja pelnai iš prekybų akcijomis, ypatingai dideliems koncernams, tačiau blogėja darbuotojų situacija, didėja nedarbių skaičius. Ar galite pasižadėti parengti atitinkamą direktyvos projektą, kuriame būtų numatytos papildomos teisės ir kompetencijos darbo taryboms tuo atveju, jeigu atitinkamose įmonėse didėja pelningumas tam, kad nebūtų mažinamas darbo vietų skaičius. Atsakymas. E, na, aš nežinau, ar visą laiką visos naujos iniciatyvos turėtų įgauti e, direktyvų formą, bet kokiu atveju mes turime vadovautis e, geriausia, geriausios praktikos pavyzdžiais, ir jeigu įmonių sektorius stiprėja dėl to, kad e, atrodo kai kuriuose srityse jau baigėsi ekonominė krizė, tai yra gera žinia. Tačiau bendradarbiavimo su įmonėmis būdas turėtų būti toks, kad mes visada turime bendradarbiaudami vadovautis savo pagrindiniais principais, o jie yra nukreipti į naujų darbo vietų kūrimą, nes e, didžiausias pavojus yra e, toks ekonomikos atsigavimas, kuris e, nesukurtų naujų darbo vietų, o atneštų tik tai papildomą pelną atskiroms pramonės šakoms ir jeigu nepadidės darb, e, gyventojų užimtumas, tai mes tokiais rezultatais nebūsime patenkinti. Komisarė, būtent tą ir turėjau omenyje. Ši krizė aktuali dėja ne, ne, tikrai ne visiems, kai kurie vėl uždirba didelį pelną, kai tuo tarpu kiti žmonės tiesiog yra išvaromi į gatves. Taigi, uh, jūs galėtumėte galbūt imtis kažkokiu tai priemonių e, darbo tarybose tam, kad būtų e, galima mažinti darbo valandas ir sumažinti nedarbo lygį tokiu būdu. Aš manau, kad ta, ta priemonė leido lankščiau prisitaikyti prie krizių, krizės padarinių. Ir matyt, tai geriausia, ką komisija galėtų padaryti šioje srityje. Dėkoju. Konservatorių reformistų frakcijos vardu, ponas Bokroš. Ačiū. Aš čia sėdžiu. Pone komisarė, tikriausiai žinote, kad daugelį ES valstybių narių tarp viešojo sektoriaus, viešos, viešojo administravimo yra ryšys socialinėmis paslaugomis. Socialinė politika, užimtumo politika mm, gali kartais susikirsti ir uh, viena kitos nepapildyti. Tiesa, kad socialinė politika gali turėti poveikį, bandant išsaugoti darbo vietas, kuriant darbo vietas, tačiau gali būti ir priešingai. Taigi, paskirtasis komisarė, kaip jūs vertinate šių dviejų politikų sumaišymą ES lygmenių? nes pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, taip pat socialinis fondas. Ir dažnai matome, kad darbo rinka dėl tam tikros socialinės politikos sumažėja. Aš manau, kad iš esmės ta kombinacija yra gan gera. Ir manau, kad svarbu užimtumo ir socialinę politiką tarpusavyje derinti. Tiesa, kad tam tikrais atvejais kai kurios su užimtumu susijusios taisyklės arba tam tikri socialiniai lūkesčiai ne visuomet dera tarpusavyje ir dėl to gali kilti problemų darbo rinkoje. Tačiau ne visais lygmenimis taip yra ir matėme nemažai pavyzdžių, kai plati išplėsta socialinė sistema, kur yra daug socialinių išmokų metodų, puikiai pasiteisina. Ir taip yra dėl to, kad tai skatina našumą ir darbas nėra siejamas tik tai su kaštais, sąnaudomis ir tos sąnaudos nebūt, ne visuomet būtinai vertinamos negatyviai, jeigu jos susijusios yra su socialinė apsauga arba darbo mokesčiais. Ir dažniau yra vertinama pozityvi pusė. Na ir žinoma, kalba eina apie aukštesnės kokybės darbo vietas, sieki užtikrinti aukštos kokybės darbą. Uh, Na, o socialinės taisyklės neturėtų biudžete konkuruoti su darbo kaštų mažinimu. Jas reikia žvelgti kaip į investicijas į žmogiškai kapitalą ir sukurti tą pridėtinę vertybę, e, vertę. Egyetértek a jelölt úrral annyiban, hogy... Sutinku su komisaru dėl to, kad jeigu kalba eina apie aukštos kokybės darbą, aišku, tuomet e, darbo kaštai yra labai svarbu ir Europoje matome daug puikių pavyzdžių, kai yra investuojama į darbo jėgos ir darbo vietų kokybę. Ir tai yra labai svarbu plečiant darbo rinką, tačiau taip nėra visur. Jeigu pažvelgtumėme į švietimo politiką, švietimo politika juk ne tas pats, kas socialinė politika, jos poveikis yra kitoks. Jeigu pažvelgtumėme į tuos darbuotojus, kurių įgūdžiai yra nedideli, matome, kad dažniausiai jie praranda darbo vietas, nes darbas yra perkeliamas į Kiniją. Taigi švietimo socialinės politikos priemonės, atsižvelgiant į susiklošiusias aplinkybės, galiausiai tai tik tai prisideda prie augimo Indijoje ir Kinijoje. Atsakymas, jūs kalbėjote apie e, darbo vietas, kur nereikalingi ypatingi įgūdžiai ir tai, kad tokios darbo vietos nuteka į Indiją ar kitas vietas ir kad galbūt reiktų įsikišti ir stabdyti tas tendencijas, bet aš manau, kad mes turime pagelbėti tiems žmonėms, kurie neturi įgūdžių tam, kad jie galėtų būti apmokomi ir susirasti naujas darbo vietas, nes darbo rinka turi būti restruktūrizuojama. Ačiū. Aldik frakcijos vardu Benamies. Ačiū, ponė komisarė. Ankstesniuose pasisakymuose jūs teigiate, kad ketinate viešasis, svarstyti viešasias socialinės paslaugas. Tai yra labai svarbu. Svarbu, kad komisija atnaujintų savo požiūrį, nes kol kas buvo daug abejonių, neiškumų šioje srityje. Na ir pirmiausia, dėl bendrojo intereso socialinių paslaugų buvo nekarta bandoma viską labai greitai pakeisti. Komisijos memorandumas dėl viešų paslaugų reformos ir direktyvos patvirtinimo tam, kad būtų pakeistas bendro, bendrojo intereso paslaugų statusas ir socialinėje ekonomikoje mes turėtumėme sustiprinti savo pozicijas, ką jūs ketinate daryti šiuo tikslu. Socialinėje ekonomikoje kalbama apie visus, kurie dirba visų labui. Ir ar jūs ketinate komisijoje pakovoti už tai, kad ES būtų nu, nustatytas bendras Europos bendrovių statusas. Aš manyčiau, kad socialinės paslaugas komisijoje būtų galima įtvirtinti per kokybišką pagrindą, kad būtų na, parengiamas, parengtas bendras, bendras principas, bet aišku, atsižvelgiant ir į valstybių narių skirtumus, kai ekonomikos išsivystymo lygis yra nevienodas, juk matome didžiulę įvairovę šioje srityje. Uh, Tačiau galime bandyti parengti kokybišką pagrindą tam, kad būtų užtikrinta prieiga ir atitinkama kokybė. Na, o socialinė ekonomika yra tas rytis, kurią aš artimiausiu metu ketinu iš naujo apsvarstyti ir mano asmeniniu įsitikinimu šis sektorius turi būti remiamas. Kalba eina apie darbo vietų kūrimą, bet šalia to kalbama ir apie socialinių vertybių stiprinimą, bendradarbiavimą, bendruomenės gal aš nebuvau labai konkretus. Komisija ir Europos parlamentas dirbo šioje srityje. Po, ponas. Pone Benamijas, gal jūs galėtumėte lėčiau kalbėti, sako pirmininkė. Taip, pasistengsiu lėčiau kalbėti, bet nėra lengva tą padaryti. Taigi dar kartą pakartosiu. Mes visi Europos parlamento nariai, nepriklausomai nuo mūsų tautybės, tikimės, kad bus primta direktyva dėl bendrojo intereso pas, paslaugų. Tam, kad žinotumėme, ką galima finansuoti e, per viešasias ir privačias lėšas. Ankstesnėje kadencijoje daug kolegų rengė rezoliucijas, pasiūlymus dėl direktyvų, rezoliucijų ir panašiai. Ir daug darbo jau buvo atlikta ankstesnėje kadencijoje, bet, bet kol kas aš nematau e, atsakymo reakcijos į, į tą darbą. Ar aš pakankamai lietai dabar kalbėjau? Atsakymas. Reikia dirbti su vidaus, šį klausimą užduoti vidaus rinkos e, e, komisarui. Aš, mano indėlis bus užtikrinti socialinę dimenciją ir siekti tikslų, kuriuos aš jau minėjau, prieinamumas, įperkamumas ir atitinkamas kokybės užtikrinimas. Bet iš principo tas jūsų klausimas daugiau yra vidaus rinkos e, portfelio klausimas. Labai ačiū. EPP vardo ponia Grūni. Ačiū. Paskirtasis komisarė, būtų labai gerai, jeigu komisija atkreiptų dėmesį į naujų, naujos rizikos sveikatos e, ir saugumo darbe prasme. Pavyzdžiui, raumenų ir kaulų lygų e, skaičius sudaro du trešdalius deklaruotų profesinių lygų e, skaičių. Ką jūs ketinate daryti? E, kokie yra jūsų prioritetai? E, jie yra įrašyti ES strategijoje iki 13 metų. Ispanijos pirmininkavimo metu bus parengta ataskaita ir reikia numatyti, kokios praktinės priemonės galėtų būti taikomas sprendžiant šią problemą darbo vietoje. Aš iš tikrųjų ketinu paspartinti darbą šioje srityje ir parengti naujus teisės aktus, aiškiai didėja susirgymų tokių kaip e, raumenų ir kaulų lygų e, skaičius. Galiu paminėti, kad aš taip pat esu na, nukentėjęs šią prasme, nes dirba, darbas biure ir e, naudojimasis informacinėmis technologijomis yra didžiulė problema ir aš suprantu, kokią kaštai, tai yra milijardai ar šimtai milijardų, e, šimtus milijardų tai kainuoja, e, siekiant padėti nukentėjusiems žmonėms Kalbant trumpai, norėčiau numatyti gana griežtus terminus ir čia, man atrodo, reikia siekti pažangos vienoje ar dviejose sritise. Ir tam man, aišku, prireiks parlamento paramos. Ačiū. Neišgirdau jokių praktinių pasiūlymų. Jūs nepasiūlėte jokių praktinių priemonių. Kalbėjote apie lygas ir kaštus. Kokių priemonių imsitės, nes daug žmonių netenka darbo dėl to, kad negali dirbti. Toliau nebegali dirbti ir negali surasti kito darbo. Jiems reikia paramos ir reikia mokymo, kad galbūt galėtų įkurti savo verslą. Taigi aš neišgirdau jokių praktinių pasiūlymų, ypač jeigu norėtumėte tai padaryti greitai. Pradinis klausimas buvo apie sveikatos problemas. Sveikatos problemas darbo vietoje. Man atrodo, aš į šį klausimą atsakiau. Kitas klausimas yra susijęs e, su tabako dūmais. Klausimas, kuris yra svarstamas. Tai yra daug sudėtingesnis klausimas. Čia aš manau, kad problema yra rimta, labai rimta. Ir šiuo atveju reikia rimtai žiūrėti į nacionalinius skirtumus. Tačiau šią temą reikia dar pastudijuoti ir e, darbuotis e, greičiau, bet tai yra daug labiausiai susijęs su raumenų ir kalų lygomis. Labai ačiū. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponę Kinga Gönč. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausti, kaip pagerinti Romų situaciją. Ta norėjau paklausti iš pat pradžių, tačiau tam tikrų aspektų e, kitaip. Norėjau, jūs minėjote, kad reikia horizontalios direktyvos užimtumo politikai. Žinome, kad po krizės makroekonominiai rodikliai jau pradėjo gerėti, tačiau atitinkamai nepagerėjo užimtumo rodikliai, kokių apčiopiamų priemonių, programų galima būtų pasiūlyti, pavyzdžiui, su mikrofinansavimo kredito, kreditais, už kuriuos balsavome parlamente gruodžio mėnesio pabaigoje. Kas pasinaudoti galėtų tokiamis priemonėmis? Kai kalbame apie tokios programos realizavimą, tai reikia galvoti apie žmonės, kurie iš to gauti naudos. Mikrofinansavimas arba mikrokreditų priemonė, jų esmė ir priežastis, kodėl reikėjo šį klausimą įtraukti į ES darbo programą, e, yra ta, kad finansų sektorius daugelįje šalių nesugebėjo reaguoti į mažas pajamas gaunančių ar darbo neturančių žmonių problemas. Ir čia mes turime kalbėti apie tai, kad žmonės galėtų užsiimti smulkių verslų, kad, o tam, kad jie galėtų tai padaryti, jiems reikia finansavimo, reikia kreditų. Manau, kad mikrokreditų priemonė galėtų būti labai naudinga tokia prasme. Mikrokreditų, mikrokreditavimo priemonė šalise, jos sukūrimas šalise, kur tai neegzistuoja, yra gyvybiškai svarbu. Ir tokia e, priemonė iš tikrųjų turėtų papildomas vertės. Labai ačiū, man labai malonu, kad jūs pritarėte šiai priemonė. Aš tikiuosi, kad jau Priartėjome prie galutinių darybų sta stadijos taryba ir komisija. Ir įdomu, kurios e, gyventojų grupės galėtų pasinaudoti tokią priemonę, nes e, šių klausimų metu mes išgirdome apie tai, kad ir neįgalų žmonės susiduria su problemomis, Romai. Galbūt jiems ši priemonė būtų labai naudinga. Ar valstybės narės turi kitų priemonių, kurios, kovojant su krize, kurios būtų vertingos ir naudingos ir to, kokią pat, kur patirtį būtų galima paskleisti plačiau. Jeigu kalbėsime apie mikrokreditus, tai iš tikrųjų negaliu iš karto pasakyti, kuriuose šalyse viskas veikia geriau, geriausiai. Man atrodo, Prancūzijoje ir Ispanijoje O dėl šalių, kurioje tokios priemonės nėra, tai galėčiau pasisuoti Vengriją. Tačiau žinau, kad skurdas turi didžiulį poveikį, nes e, žmonės tada kreipiasi į uh, lupikautojus, siekdami gauti tam, tikrą, tam, tikrą, tam tikras paskolas. Taigi, uh, Yra patirties, kurią galima pasinaudoti ir yra iniciatyvų. Tačiau jau buvo apie tai kalbama prieš krizę. Na, žinoma, šiuo metu e, esamos lėšos finansavimui sumažėjo ir todėl mes Europos lygių turime spręsti šį klausimą ir ieškoti sprendimo. E, Ačiū žodis yra suteikiamas e, Liaudės partijos frakcijos atstovui David Kaza. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad klausimai, kuriuos, e, į kuriuos atsakymus pateikė paskirtasis komisaras buvo svarbus, tačiau atsakymai buvo bendro pobūdžio. Mes kalbėjome apie jaunimo užimtumą, neužimtumą, tačiau, pavyzdžiui, mes neturime jokios vizijos susijusios su nelegale migracija ir jos įtaka Europos ateičiai. Nežinau, ar jūs esate susipažinęs e, su e, šiomis problemomis, e, migracijos problemomis būdingomis pietų Europoje. Noriu paklausti, tačiau e, klausimo dėl vaikų skurdo. 17 procentų Europos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos. Ko ketinate imtis, kad ši problema būtų išspręsta nedelsint? A probléma valóban nagyon súlyos. A gyermekszegénységről e, beszélek most. Ši problema iš tikrųjų yra labai sudėtinga, kalbu apie vaikų skurdą. Ja išspręsti nedelsiant ir iš karto yra nerealu, tačiau nedelsdami turime pradėti darbus arba tęsti jau pradėtus darbus. Europos komisija jau yra ėmusis atitinkamų veiksmų, suteikdama valstybėms narėms uh, finansinė kitokio pobūdžio pagalba. Krizės laikotarpiu spręsti šią problemą yra dar sunkiau, tačiau yra ypatingai svarbu dabar užtikrinti didesniam skaičiu žmonių prieigą prie e, socialinių išmokų, prie socialinės paramos ir tie mikrokreditai, apie kuriuos neseniai kalbėjome, taip pat prie to prisideda. Komisija šią srityje galėtų padėti valstybėms narėms, teikdama duomenis, juos analizuodama, kurdama atitinkamus duomenų bankus. Iš tikrųjų, tačiau neišeinant už mano kompetencijos rytis ribų. Papildomas klausimas. Galbūt aš nelabai aiškiai išsireiškiau, tačiau norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip jūs ketinate spręsti arba kokių pasiūlymų ketinate teikti, jeigu jūsų kandidatūra bus pasiūlyta, e, pritarta tam, kad išspręstume skurdo problemas. Kalbant apie mikrokreditus, tai galbūt galėtumėte pasakyti, iš kur bus įmamas finansavimas mikrokreditams? Atsakymo kol kas neišgirdome, nes skurdas iš tikrųjų yra e, reali problema ir reikia nustoti vien tik tai kalbėti gražiai žodžiais apie ją, mums reikia konkrečių veiksmų, taigi kokiu konkrečiu veiksmu ketinate imtis tam, kad iki dešimtųjų metų užsibrėžtus tikslus mes galėtume įgyvendinti. Pavyzdžiui, e, tikslus susijusius su tam tikrų visuomenės grupių įtraukimu, įtrauktimi į e, visuomenės daugumą. Jūs esate visiškai teisus. Klausimas arba e, yra platus ir e, atsakymui turiu tik tai minutę, reikia išanalizuoti skurdo priežastis ir su jomis kovoti krizės laikotarpiu svarbu užtikrinti tam tikrą pajamų lygį, turėtume pasinaudoti todėl čia savo turimomis galimybėmis. Ir jeigu galvotume toliau į ateitį, planuotume toliau į ateitį, tai e, turime išsiaiškinti priežastis dėl e, e, ir prielaidas, kurios užtikrintų atskirtoms grupėms prieigą prie švietimo, prie darbo, prie socialinių išmokų. Šiuo metu skurdžiausios visuomenės grupės tokios prieigos neturi, taigi problema yra sudėtinga, problema e, yra kompleksiška ir jos sprendimo programos taip pat turi būti atitinkamos, turi tarpusavę dirbti įvairios rytis švietimas, socialinė sauga, e, sveikatos apsauga, ir tiek atskirose srityse, taip pat ir nacionalinių lygmenių turi būti išsikelti konkretus tikslai. Liaudės partijos frakcijos vardu, ponė Šardie, ačiū ponė pirmininkė, paskirtasis komisarė, jūs esate mokslininkas. Tačiau jūsų pateikti atsakymai buvo šiek tiek paviršutiniški. Mes tuo tarpu esame išrinkti piliečių ir mūsų piliečiai tikisi užimtumos rytyje veiksmingos politikos ir politinių sprendimų. Keturis klausimus reikia užduoti susijusius su užimtumu ir sužinoti jūsų konkrečius pasiūlymus, juos išgirsti kaip ponia Moran. Tačiau ponia Moran pirmininkė pasako, kad gali užduoti tik vieną klausimą. Čia visi klausimai yra susijęs su užimtumu. Aš žinau taisyklės, sako ponia Moran. Kaip galima teikti paramą nekvalifikuotai darbo jėgai didinti jos atstovų užimtumą ir kaip galima geriau pasinaudoti e, pristaikymo prie globalizacijos fondo lėšomis tam, kad padidintume užimtumą ir taip pat reikia integruoti 50 milijonų neįgalių žmonių, taip pat integruojant juos ir į visuomenę. Ką ketinate daryti šioje srityje? Ačiū. Atsakymas. Tuos keturios sritys, kurias minėjote. Iš tikrųjų reikalinga skirtinga metodika analizuojant ir sprendžiant juose kylančias problemas ir mums reikia susijęti tarpusavyje skirtingas priemonės ir taip pat skirtingų komisarų kompetencijos sritis. Mes negalime pradėti e, darbo, pavyzdžiui, vien tik tai nuo geresnių e, švietimo arba kvalifikacijos įgyjimo sąlygų e, sukūrimo. Apie tai buvo kalbama Lisabonos strategijoje ir reikia įgyveninti su jie susijusias atitinkamas problemas, taip pat ir vykdyti atitinkamas programas nacionaliniu lygmeniu, siekiant pagerinti profesinį rengimą, profesinius įgūdžius. Aš manau, kad e, iš tikrųjų tik tai tokį bendro pobūdžio atsakymą galiu jums šiuo metu pateikti, konkrečias detalės būtų galima išvelgti ir parengti, rengiant konkrečias pro programas nacionaliniu mastu kalbant apie, pavyzdžiui, įmonių perkelimo padarinius iš Europos į kitas pasaulio e, dalis. Tai, tai čia taip pat reikia konkrečiai e, kurti programas e, nuo to nukentėjusiems darbuotojams, e, žmonėms, e, kurti jiems naujas darbo vietas, persikvalifikuojant galimybės, tačiau tai yra jau konkrečių valstybių narių, konkrečių programų klausimas. Pone paskirtasis komisarė, mes iš tikrųjų dar neišnagrinėjome problemų iš esmės. Mes negalime e, šiuo metu metu taikstyti su dabartinė e, situacija, nes e, šiuo metu darbuotojai negali pristaikyti prie naujų įmonių poreikių ir tuo pačiu išlaikyti turimas darbo vietas. Todėl mums reikia kurti naujas priemonės, naujus instrumentus šiuose politikos srityse. Taigi kaip galime užtikrinti, kad darbuotojai ir toliau liktų užimti, nes yra žymiai sunkiau darbuotojus e, gražinti į darbo rinką, nei juos joje išlaikyti. Taigi reikia e, daugiau lankstumo pristaikant prie naujų sąlygų. Galbūt vėl atsakymas jums pasirodys labai bendro pobūdžio, tačiau mes iš tikrųjų čia turime daugiau dėmesio skirti ir kalbėti apie lankstumą ir saugumą. Ir mes turime ne tik išlaikyti darbo vietas, tačiau išlaikyti e, užimtumą per. E, pakankamai ilgą ateities laikotarpį užimtumo lygį išlaikyti. Uh, Šie dalykai yra susiję su naujų įgūdžių įgyjimu, su kvalifikacijos kelimu, kelimu ir todėl e, komisija turi tęsti socialinį dialogą, kuris yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis lankščiai prisitaikyti prie naujų pasaulinės ekonomikos iššūkių. Pirmininkė, ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu paskutinį klausimą socialinių reikalų komiteto vardu užduos uh, Stefan Hughes. Jūsų uh, srityje iš tikrųjų užimtumas, uh, e, užimtumų tenka svarbus uh, vaidmuo, čia nedaug dėmesio galbūt skiriama sveikatos problemos, jau kalbėjome apie raumenų ir kaulų lygas. Uh, ir jūs esate jau kalbės apie įvairias e, iniciatyvas siekiant pakeisti direktyvą susijusią su magnetiniais laukais dėl magnetinio rezonanso naudojimo. Ar ketinate imtis kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl nano dalelių, arba ketina, ar ketinate peržiūrėti jau e, dabar veikiančius teisės aktus Taigi, kokie yra jūsų ketinimai ir planai susiję su e, saugumu darbo vietoje ir sveikatos apsauga? Naujų veiksmų programa turėtų atsižvelgti į didžiąją dalį klausime užduotų problemų. Tai yra darbas su e, kenksmingomis medžiagomis, E, jam turi būti e, e, skiriamas pakankamas dėmesys atsižvelgiant į atitinkamas mokslininkų išvadas. Taip pat kaip ir kitose srityse, pavyzdžiui, tabako dūmų, analizuojant tabako dūmų poveikį sveikatai. Kalbant apie kitus klausimus, tai mums e, reikia dar šiek tiek daugiau laiko, pavyzdžiui, siekiant išanalizuoti elektromagnetinių bangų poveikį sveikatai. Ir manau, kad e, kenksmingos medžiagos e, sveikatą trikdančios medžiagos, dėl jų kol kas mes nesame surinkę pakankamai mokslinių įrodymų ir todėl negaliu Jums pažadėti, kad dabar įtrauksiu šį klausimą į būsimą teisėjų tvarkos darbą. Dėkoju, labai džiaugiuosi, kad kalbate apie veiksmų programą, kuris, kuri turi konkretų turinį ateičiai. Tačiau bus sunku parengti veiksmų programą dėl darbo saugos. Baroso komisa, komisarų kolegijoje ir koks būtų jūsų indėlis tam, kad ta veiksmo, veiksmų programa su konkrečiu turiniu būtų prastumta komisijoje. Yra tam tikrų klausimų e, susijusių ir su asmeniu noru, bet kartais reikia atsižvelgti ir į teisinę situaciją. Na ir dar vienas teisės aktas - darbo laiko direktyva, kuri yra konkrečiai susijusi su sveikata ir darbo sauga. Tai nėra konkretaus atskiro požiūrio klausimas. Yra tam tikrų teisinių iššūkių, yra pažeidimų, yra bylų. Ir tą klausimą reiks tikrai peržiūrėti skubos tvarka. Dėkoju. Dabar yra trys klausimai, kuriuos užduos moterų teisų reikalų komiteto nariai. Pirmąjį klausimą EPP frakcijos vardu užduos ponia Livija Jaroka. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponia kom... paskirtasis komisarė. Labadiena. Jūs nekartą šiandienos klausimuose palėtėte pažeidžiamiausių ES žmonių klausimą. Tų žmonių, kurie susiduria su daugia lypė diskriminacija, kuriems sunkiausia gauti darbą ir išgyventi neturint darbo. Ir mums tai, mūsų komitete tai yra labai svarbi tema ir mes norėtumėme su jumis e, toliau dirbti šioje srityje, būtent kovojant su uh, daugelįpę diskriminaciją, užtikrinant lygybę tarp vyrų ir moterų. Bet dabar norėčiau kel, iškelti kitą klausimą, kuris yra aktualus jūsų kompetencijai, būtent tie, tiem žmonėms, kurie gyvena iš pašalpų. Jūsų kolega Sefkovič Slovakas, paskirtasis komisaras, 2005 metais teigė, kad uh, Romų žmonės, tai yra viena iš tų grupių, apie kurią jūs šiandien daug kalbėjote, yra Slovakijos socialinės sistemos išnaudotojai. Taigi, kaip jūs įvertintumėte tokią jūsų kolegos nuomonę? Norėčiau, kad pakomentuotumėte jo požiūrį į šią visiškai ignoruojamų žmonių ES grupę. Ačiū, sako pirmininkė. See, uh, is, uh... E, Romų bendruomenė, žinoma, yra ta, kuri susiduria su problemomis ir daug žmonių ES susiduria su diskriminacija ir taip pat susiduria su tuo, kad sunkiai gali patekti į darbo rinką gauti sveikatos paslaugas, būstą ir susiduria su kitomis problemomis švietimo ir taip toliau. Na, ši atskirties problema yra labai kompleksiška. Romų bendruomeniai Na ir tas išsakytas požiūris, pareiškimas nėra mano žodžiai ir aš pasikalbėsiu su kolega komisaru, paskirtoju komisaru tą temą. Reikia labai detaliai vertinti situaciją, e, ruošiant naują strateginį požiūrį į Romų bendruomenės atžvilgių ES lygmenių. Ir aš apie tai jau kalbėjausi su ponė Reding. Uh, Ir pasikalbėsiu taip pat tuo klausimu ir kitais kolegomis komisarais, atsakingais už švietimą, sveikatos priežiūrą, tam, kad būtų galima parengti tikrai kompleksiškas priemonės šioje srityje. Ačiū, jeigu leisite, aš norėčiau dar papildomą klausimą užduoti. Esu vienintelė Romų bendruomenės atstovė Europos parlamente, nors pagal mūsų skaičių mūsų galėtų būti 20. Ir tie žmonės, kurie susiduria su didžiausiamis diskriminavimo problemomis. Ir kaip jūs vertinate situaciją, kolega Slovakas yra siūlomas į komisijos vicepirmininko postą. Uh, atsakomybė, jo atsakomybės, e, atsakomybės susijusios su tarp institucinių bendradarbiavimo kitais klausimais. Taigi, kaip jūs galėtumėte kaip ir galbūt suvaidinti katalizatoriaus vaidmenį, rengiant e, strategiją Romų bendruomenės atžvilgių Europos Sąjungoje ir kaip jūs, na, ketinate komisijoje atremti tokias nuomonės. Uh, Na, prieš e, komentuodamas kažkieno žodžius pasakytus, matyt, turėčiau pirmą su, jais pasi, su, su tais asmenimis pasikalbėti ir negaliu matyti dabar to padaryti. Manau, kad e, svarbiausia yra tai, kad aš asmeniškai e, kalbėdamas apie Romų bendruomenę turiu omenyje ne vieną iš pažeidžiamų, bet labiausiai matyt pažeidžiamų grupių ES, taigi reikalingos priemonės ES lygmenių, valstybių narių lygmenių, užtikrinant integraciją ir įtraukti ir matyt reiks padirbėti šioje srityje daugiau negu kad buvo daroma anksčiau. Sveikinu jūsų darbą ankstesnėje kadencijoje šioje srityje. Buvo parengtas pono Kovačio e, pranešimas Romų bendruomenės klausimų, dalyvaujant ir jums. Ir aš manau, kad yra puikus pagrindas e, mums siūlyti naujas iniciatyvas šioje srityje. Ir norėčiau dar atkreipti dėmesį į pono Špidlą, savo pirmtako darbą šiuo klausimu. Dėkoju socialistų e, demokratų frakcijos vardu, ponia Estrela. Paskitasis komisarė. Aš esu pranešėja dėl direktyvos skirtos besilaukiančių ir krūtimi maitinančių darbuotojų apsaugos direktyvos. Dabar ta direktyva tiesiog vadinama motinystės atostogų direktyva. Uh, Na ir valstybės narės turi teisės aktų dėl motinystės atostogų, tam tikrais atvejais, tačiau ES lygmenių to neturime. Na ir kalbant apie atsakomybės pasidalymą tarp vyrų ir moterų, būtų labai svarbu šioje srityje skatinti lyčių lygybę ir bandyti suderinti privatų ir, ir profesinį gyvenimą. Mano klausimas štai koks. Ar jūs pritartumėte mano pasiūlymui į šią direktyvą įtraukti ir tėvystės atostogas 92.85 direktyva? Ja turiu omenyje. Direktyva dėl e, tėvystės motinystės atostogų. Atsakymas. Aš pritariu šią idėjai. Labai pritariu šią idėjai, nes svarbu, kad tėvai irgi būtų įtraukiami į vaikų auginimo, auginimą auklėjimą Ir tikrai aš asmeniškai žinau, kad tai e, kartais yra sunku tėvams gauti tėvystės atostogas. Ir prieš paverčiant šią priemonę privalomą, turime palaukti išvadų ir žinome, kad kai kurios valstybės narės turi puikių pavyzdžių šioje srityje. Pažiūrėsime, kaip tai bus susijęta su socialinėmis sistemomis ir įstatymais įvairiose valstybėse narėse, nes vėlgi tai yra tas rytis, kur reikia nepamiršti ir subsidiarumo principo, ir valstybių narių įvairovės. Ačiū. Kiek suprantu iš, iš jūsų žodžių, jūs pasisakote už tai, kad būtų ES mastu priimami teisės aktai dėl tėvystės atostogų. Uh, Taigi, ar jūs pritarėte tokio pasiūlymo įtraukimui į direktyvą 92.85? Ar komisija galbūt pati imsis iniciatyvos šioje srityje ir jeigu tai tie, yra tiesa, tai kuomet komisija ketina imtis tokių iniciatyvų? Dėkoju. Reikės atidžiau panalizuoti šį klausimą, bet ieškosiu geriausio įmanomo požiūrio ir uh, E, geriausių laiko terminų, nenoriu kažkaip skubotai prisimti atsakomybę arba e, siūlyti kažkokius tai terminus laiko prasme. Ačiū, sako pirmininkė Sivir, Alde frakcijos vardu. Lugupeetud. Ačiū pirmininkė, paskirtasis komisarė. kaip demokratijos šalininkė, aš nesutinku su tuo, kad pusė gyventojų yra blogesnėje situacijoje negu kita pusė, vien tik tai dėl to, kad esi moteris. De jūrė pastarosius 40 metų, 40 metų. Europos Sąjunga yra patvirtinusi daugybę sprendimų, direktyvų, gairių, turinčių įvairias e, teisinės pasakmes. Visi jie yra susijęs su uh, lyčių lygybė. Aš sutinku. Reikia dėl lyčių lygybės kovoti, tačiau svarbu, kad tai, ką mes nusprendžiame, būtų įgyvendinama de facto. Taigi mano klausimas. Jeigu pažvelgsime į mokesčių atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų, ir jau nekalbu apie paskutinį 2007 metų uh, tyrimus, kurie buvo geri, nes buvo ekonominė situacija geri, gera. Tačiau mes matome, kad e, tas skirtumas atlyginimų daugelie šalių didėja. Taigi mano klausimas, ką jūs padarysite, kad valstybės narės laikytųsi priimtų sprendimų? turiu padaryti viską, ką galiu, kad valstybės narės gyvendintų esamus teisės aktus. Problema yra reali, nors kai kuriais aspektais pastarais metais pasiekta pažangos. Ypač jeigu pagalvosime apie e, atlyginimų skirtumų klausimą. Žinoma, 17-18 procentų yra didelis skirtumas. Tačiau jeigu pažiūrėsime į dalyvavimą darbo rinkoje, moterų dalyvavimą darbo rinkoje, pažangos yra Europoje pasiekta per pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Žinoma, problemų lieka, aš visiškai sutinku. Atlyginimų skirtumas yra vis dar didelis. Turime pasidomėti ypač šiaurės šalių patirtimi, kur rezultatai yra daug geresni, kur yra daug moterų vadovaujančiose pozicijose. Aš galiu padėti e, keičiant e, motinystės atostogų reglamentą, galime gerinti verslumo sąlygas moterims, taip pat gerinant taisyklės ir teisės aktus e, skirtus tam kad padėtų moteriams tapti verslininkėmis. Apskritai mes turėtume integruoti lyčių aspektą į visus teisės aktus, daug dėmesio skirti lyčių dimensijai. Ačiū, turiu papildomą klausimą. Aš bandžiau paklausti apie tai, kad daugelėje valstybių narių atlyginimų skirtumai didėja. Jūs paminėjote 17 procentų. Estijoje, iš kurios aš esu, šis skirtumas yra 33 procentai. Prieš penkerius metus tai buvo 22 procentai. Koks tais dydis bus po ekonominės krizės, nėra aišku. Tai reiškia, kad šioje valstybėje narėje, kaip ir kitose, nekreipiamas joks dėmesys į tai, kokie sprendimai ES priimami. Aš esu Estijos moterų asociacijos pirmininkė ir mes nuolat keliame klausimą, ką daro Europos komisija to, dėl tų šalių, kurios ir toliau pažydinėja taisyklės. 33 procentai, kuriuos jūs paminėjote, man, yra man girdėtas didžiausias skaičius. Turime atkreipti ypatingą dėmesį šios didžiulius skirtumus. Jeigu tai yra krizės pasakmė, ar netgi nekreipiant dėmesio į krizę, šį ypatingą atvejį reikia spręsti. Aš jau sakiau, kad yra didžiulių skirtumą Europoje ir reikia žvelgti toliau negu vidurkiai. E, turiu prisipažinti, kad nežinau jūsų šalies konkretaus konteksto, tačiau aš pažadu, kad pasidomėsiu tuo. Ir paprašysiu savo tarnybas pasiaiškinti, kokios yra konkrečios priežastys, nes dvigubai didesnis skaičius negu vidurkis iš tikrųjų reikalauja sprendimų. Jeigu tai kaip nors susijęs su diskriminavimu, tai žinoma, ES turi atlikti savo vaidmenį. Ačiū. Dabar išgirsime du klausimus iš kultūros komiteto narių pusės. Pirmąjį užduos e, Jorgijos Papa Nikolaos. Labai ačiū. panas paskirtasis komisarė. Štai aš čia, aš čia. Kalbėjote apie skurdą ir nedarbą tarp jaunimo. Ir apie tai vienas iš penkių jaunų žmonių gyvena e, ties skurdo riba ir nedarbas tarp jaunimo yra vienas didžiausių. Nepaisant to, sprendžiant iš komisijos pateikiamų vizijų dėl oficialaus ar neoficialaus švietimo, atrodo, kad tie žmonės turi didesnius įgūdžius negu anksčiau, tačiau jiems vis tiek sunku rasti darbą. Tačiau jeigu jie randa darbą, tai tas darbas yra reikalauja žemesnės kvalifikacijos, negu jie gali atlikti. Taigi, Kaip jūs ketinate palengventi jauniems žmonėms gyvenimą, kaip pagerinsite struktūras, kad būtų geresnis atitikimas tarp darbo rinkos poreikių ir jaunimo įgūdžių? programa Nauji įgūdžiai naujoms darbo vietoms turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, kuriant nacionalinės sistemas, plėtojant darbo rinkas, taip pat e, e, mokymo sistemas, sprendžiant jūsų minėtas problemas. Tai, kad jauni žmonės išėję iš mokyklų neturi tinkamų įgūdžių ir, ir nori rasti tinkamą darbą. Žinoma, didelių mastų tai yra švietimo sistemos atskolybė. Ir tai, kad trūksta aktyvios darbo rinkos politikos konkrečiose šalise, kur matome didžiulius jaunimo nedarbo skaičius. Todėl mes turime atidžiau e, atkreipti dėmesį į tai, kad e, jeigu jaunimo, jauname amžiuje nekreipiame į, tais, į tai dėmesys, tai vėliau toks, ats, tokia atskirtis nuo visuomenės gali sukelti didesnius kaštus. Taigi mes turime pasiremti ekspertų atliktų darbų, kad padėtume valstybėms narėms pritaikyti jau patirtas pamokas. Na, nepaisant jūsų paminėtų problemų, jauni žmonės, kurie šiandien turi daugiau įgūdžių negu anksčiau, vis tiek nelabai lengvai patenka į darbo rinką, kad galėtų tais įgūdžiais pasinaudoti. Aš manau, kad geriausias būdas e, padėti jiems susirasti pirmąjį darbą būtų sukurti praktinės programas, tačiau kartais kai jauni žmonės ir gauna darbą, jie yra išnaudojami darbdavių. Ir atrodo, tos programos nepadeda spręsti esamų problemų. Pavyzdžiui, Graikijoje turime daug praktinių programų, kurios turėtų būti geros, tačiau galų gale e, jų rezultat, kartą jaunimas yra išnaudojami. Galbūt galima kaip nors užkirsti tam kerą. Na, įvairios sistemos, įvairios programos, tokios mokomosios programos yra dalis iš reakcijos į krizę ES lygių, taip pat ir valstybės narėse. Manau, kad pažanga yra žymi šioje srityje. Ir jeigu susidurime su atvejais, kai jauni žmonės e, naujose darbo vietose yra neapsaugoti arba jiems nemokama už darbą, tai, tai yra rimtas klausimas, į kurį e, turėsime krepti dėmesį ir įsikišti. Tačiau mokomosios programos, kurios pradėtos, yra teigiamas dalykas, o anomalijas turėsime išanalizuoti. Ačiū. Paskutinis klausimas, kurį užduos komiteto, kultūros komiteto nariai, tai yra socialdemokratų kolega Mary Hannibal. Norėčiau šiek tiek prispausti jūsų jūs dėl jaunimo nedarbo, ką galima šiuo atveju padaryti. Iš klausimų skaičiaus suprantate, kaip rimtai mes e, į šį klausimą žiūrime ir kokia tai yra problema. Dalis iš to yra susijęs su kvalifikacija. Norėčiau papildyti ankstesnį klausimą šiek tiek, ypač kiek tai susijęs su aukštuoju mokslu, kai žmonės baigę aukštąjį mokslą be tinkamų kvalifikacijų turi papildomai mokytis e, profesijos. Norėčiau paklausti jūsų apie konkrečius sprendimus, nes mes visi apgilestaujame dėl skurdo ir nedarbo tarp jaunimo, tačiau mums reikia priemonių, kad situacija pagerėtų. Taigi noriu paklausti jūsų, kokiu būdu jūsų nuomonę galėtume suderinti jaunų žmonių įgautus įgūdžius, kad su tais įgūdžiais jie galėtų gauti darbą. Ką jūs galėtumėte padaryti? Panaikinti kai kurias e, prietarus susijusius su kai kuriomis profesinio mokymo formomis. Tai yra tiesa Junktinėje karalystėje. Ir kaip galima būtų užtikrinti, kad profesinės kvalifikacijos galėtų perkeliamos iš vienos, jų pripažinimas perkeliamas iš vienos valstybės į kitą. Well, like social... Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, Europos socialinio fondo lėšomis mes ir toliau remsime kvalifikacijos kelimo priemonės, e, taip pat ir vykdydami atitinkamus konkrečius projektus Taip pat jūs veikiausiai žinote, kad veikia ekspertų grupė šios programos kontekste, nauji įgūdžiai, naujos darbo vietos, e, kuri teiks pasiūlymus, kaip geriau gyveninti mūsų iniciatyvas. Ir šiuo metu pavasarį komisija paskelbs komunikatą, kurio tikslas yra suteikti naujų paskatų europiniam bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje. Taip vadinamojo Kopenhagos proceso kontekste susijusime su e, švietimo klausimais, pirmininkaujant Belgijai, bus skelbiamas naujas e, profesinių mokymų ir švietimo strateginių gairių komunikatas. Ačiū. Dar mums lieka laiko keliams papildomiems klausimams ir jau yra klausinčių sąrašas pagal Dehon sistemą, taigi pirmiausiai e, suteiksiu žodį ponui Derekui Klarkui iš FD frakcijos. Ačiū pirmininkė. Pone Andorai, veikiausiai girdėjote, kad e, e, yra e, tam tikras nepasitenkinimas dėl egzistuojančių direktyvų ir reglamentų įgyvendinimo. Tiek mažos, tiek didelės įmonės yra to nepatenkintos ir nesugeba įgyvendinti visų direktyvų ir reglamentų nuostatų, tai taip pat daro neigiamą įtaką užimtumo situacijai. Tiek darbdaviai, tiek darbuotojai kenčia. Taigi, kokių konkrečių planų ketinate imtis, kad sumažintumėte šią e, naštą verslui? mažų vidutinių įmonių sektorius ypatingai svarbus, kuriant naujas darbo vietas, todėl privalome jį ir toliau remti, ypatingai šiuo atžvilgiu. Be komisijos darbotvarkės egzistuoja dar viena darbotvarkė, siekianti sumažinti, siekianti sumažinti biurokratinę naštą ir e, taip pat siekiant supaprastinti teisės Mm, aktus, taip pat ir aukšto lygio darbo grupė, kurie vadovauja ponas Štoiberis, dirba atitinkamą darbą e, siekiant sumažinti biurokratinę naštą mm, tiek įmonėms, tiek ir kitoms rytims, tačiau noriu pabrėžti, kad e, šioje srityje socialinių e, teisės aktų kiekis yra pakankamai nedidelis ir veikiausiai mažoms ir vidutinėms įmonėms mano kūruojamas e, srities įstatymai didelių problemų kelti neturėtų. Įmonės daugiausiai patiria sunkumų dėl kitose, kitas rytis e, reglamentuojančių teisės aktų. Tačiau e, mes galime analizuoti situaciją, tačiau mano įtaka jos keitimusi iš tikrųjų yra nedidelė, bet kokiu atveju mes vadovausimės darbo grupės rekomendacijomis. Jūs minėjote e, socialinę sritį, tačiau nieko nesukonkretinote. E, šio e, sustikimo metu jūs kelis kartus paminėjote darbo laiko direktyvą ir jūs teigiate, kad neketinate uh, sumažinti netaikymo išlygų galimybių. Tai ar galiu iš jūsų tikėtis, tačiau, kad jūs numatysite galtinę datą, kuomet bus panaikintos šios netaikymo išlygos darbo laiko direktyvė. Aš kalbėjau apie tai, kad e, reikia analizuoti situaciją susijusią su darbo laiko direktyva, atsižvelgiant į naują kontekstą. Pirmiausiai, man reikia išklausyti socialinių partnerių nuomonę, e, taip pat susipažinti su poveikio įvertinimo rezultatais ir anksčiau aš taip pat minėjau, jog mano nuomonė netaikymo išlygos e, ekonominė ir pinigų sąjunga nėra pats geriausias problemų sprendimo būdas, tačiau aš tikrai neketinu e, nustatyti kokiu nors terminų arba jų nenustatyti tų išlygų panaikinimui, kalbant apie darbo laiko direktyvą. Pirmininkė, ačiū. Paskutinį klausimą užduos ponė Tatjana Ždanoko, žaliųjų frakcijos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas paskirtas komisarė, aš čia sėdžiu. Taigi dėl krizės kai kuriuose valstybėse narėse buvo, jos tapo priklausomos nuo ES ir e, Tartautinio valiutos fondo finansinės paramos. Šiuo metu tą paramą naudojančios šalis pradėjo dėkti kontroversiškas priemonės kontroversinės priemonės e, socialinėje srityje, pavyzdžiui, sumažindamas pensijas ir atlyginimus, kaip mano šalyje Latvijoje, arba vykdydami atitinkamas e, sveikatos apsaugos ir pensijų reformas, kaip e, Vengrijoje, jūsų šalyje. Susvelgiant į tai, kad tokių reformų poveikis pažeidžiamos visuomenėms grupėms yra dar labiau juntamas, tai savo ruoštų dar labiau prisėda prie skurdo didinimo tose šalise. Ar e, jūs sutinkate e, su tuo, kad e, socialiniai aspektai turi tapti nedaloma dalimi sprendimų susijusių su atitinkamos finansinės paramos teikimu atskiroms valstybėms. Atsakymas - finansinė parama atskiroms valstybėms E, teikia ne vien tik tai ES, tačiau kartu bendradarbiaudama su tarptautiniu valiutos fondu visiškai pritariu siūlymui galbūt peržiūrėti tarptautinio valiutos fondo reikalavimus susijusius su paramos tiekimu atsižvelgiant į dabartinę finansų ir ekonominės krizės e, situaciją ir e, atitinkamai pademonstruoti tam, tam tikrą lankstumą. Deja, ir turiu apgailestauti, kad buvo sumažintos pensijos, tačiau taip pat buvo sumažinti ir atlyginimai e, e, valstybinės sektoriaus darbuotojams tose šalise, apie e, kurias kalbame, Tačiau krizė iš tikrųjų yra rimta ir savo įžanginėme pasisakymė aš tą pabrėžiau, kalbėdamas apie tai, kad mes privalome kovoti su e, krizės e, priežastimis ir e, sutelkti visų tarptautinių institucijų ir struktūrų pastangas tam, kad ateitie tokių panašių krizių išvengtume. Tačiau dabar iš tikrųjų yra reikalinga tikslinė pagalba atskiroms visuomenės grupėms, kurios yra labiausiai nukentėjusios dėl atlyginimų ir pensijų mažinimo. Kiek žinau, tiek ES, tiek Tartautinis valiutos fondas pasisako už tai, kad tokia tikslinė parama būtų teikiama. Ir e, mums dabar reikia išanalizuoti tik tai geriausias praktikas, kaip tai padaryti. Alors, il nous reste lieka dar šiek tiek laiko papildomams klausimams. Kitą klausimą užduos liberalų frakcijos ir Aldė frakcijos atstovė Nadija, Nadija Hirš. Pone kandidatė, jūs savo atsakymuose kalbėjote apie profsąjungas, darbo tarybos pakankamai išsamei, tačiau į klausimus, e, kurie buvo užduoti apie specifines visuomenės grupės, kaip jaunimas, kaip e, neįgalus asmenys, jūsų atsakymai buvo šiek tiek paviršutiniški, tačiau aš manau, kad būtent šios tikslinės e, grupės turėtų būti, e, kaip manoma, labiau gražinamas į darbo rinką, tam reikalinga atitinkama finansinė parama. Todėl noriu būtent apie tai ir paklausti. E, ši veiklos sritis yra taip pat kūruojama jūsų kolegės Reding komisijoje, tačiau e, taip pat ir jūsų veiklos e, srityje turi būti e, skiriama dėmesio jaunimui, vaikams, senyvo amžiaus žmonėms. Taigi ar galėtumėte e, numatyti tam tikras specifines priemonės atsižvelgiant į šių pažeidžiamų visuomenės grupių poreikius? Uh, yes, with, uh... Taip, aš norėčiau dirbti su Vivian Reding šioje srityje, būtent uh, kovoje su diskriminacija. Uh, atitinkami teisės aktai egzistuoja užimtumo e, socialinės politikos e, praktika yra susijusi ir su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Na ir jūs minėjote konkrečias žmonių grupės, neįgaliuosius, imigrantus, uh, Mums, aišku, reikalingos tikslinės programos. Turime pareikalauti, kad valstybės narės užsibrieštų savus tikslus tam, kad užimtumo praktika būtų labiau įtraukianti ir kad visuomenė būtų labiau įtraukianti. Tokios programos nėra kūriamos skubotai, nes e, tuos klausimus reikia matyti įtraukti ir į ES 2020 pro, pro, strategijos programą. Ir matyt, pavasario laikotarpiu tai bus vienas pagrindinių klausimų. Būtent kaip tuos klausimus įtraukti į ilgesnės, ilgesnio laikotarpio darbo atvarkę. Pone Hirš, norite užduoti papildomą klausimą? Das heißt, für Sie ist das weiterhin Ar tai reiškia, kad jūs ir toliau šiai e, sryčiai skirsite pakankamai dėmesio ir neperleisite jos poniai Reding visiškai? To, uh, Dirbsime kartu. Visos, visi elementai skirti kovai su diskriminacija, darbas su tokiomis e, visuomenės grupėmis, e, aišku, patenka į ponios Reding kompetencijos srityje Tačiau tai yra susiję ir su įvairia socialinė politika, socialinėmis sritimis pagal mano kompetencijos ribas. Taigi, aišku, mums reikės bendradarbiauti. Dar ketiname daryti. Dėkoju. Dar du klausimai bus užduoti. Ir po to komisaras per penkias minutės apibendrins diskusijas. Taigi dabar klausimą užduos ponia Umen Ruiten. Pone komisarė, aš labai atidžiai išklausiau visų klausimų ir atsakymų. Dariau tai labai atvirai ir norėčiau vieną draugišką pastabą pasakyti. Visose arba daugelį atsakymų jūs minėjote įvardį mes. O aš mieliau būčiau girdėjusi įvardį aš. Ir grįšiu prie pagrindinių klausimų. Vienas jų yra veiksmų planas sveikatos priežiūros srityje. Ta klausimą uždavė Steven Hughes. Kitas klausimas dėl judumo. Ta klausimą uždavė Tomas Manas. Ką jūs ketinate daryti iki gegužės pirmosios ir darbo laiko direktyva? Mano manimu, optautas niekuomet nėra sprendimas. Yra užimtumo gairės ir aišku, suprantame, kad Euro Europoje yra skirtumų. Niderlanduose 3,7, Ispanijoje beveik 18 procentų. Ir ką jūs ketinate daryti, jeigu ne, užimtumo gairės ne, ne, nepasiteisins? Kokia tada bus jūsų programa? Kokie bus jūsų siūlymai? It's a, uh, it's actually a summary of uh, Matyt, tai yra puikus apibendrinimas visų šiandien aptariamų temų, klausimų. Užimtumo tikslų integravimas yra svarbus tikslas. Svarbu, kad visi komisarai laikytųsi bendros nuomonės, kad užimtumas ir socialinė dimencija turi būti darbo atvarkės priekyje, pradžioje, reikalingas augimas, užimtumas, reikalinga išpristi iš krizės, reikalinga tokia strategija, kurioje rimtai būtų nušviečiami visi šie klausimai ir kad būtų siūlomi praktiniai sprendimai. Tokia bus būsimo laikotarpio darbo tvarkė. Na, o aš klausimų metu paliečiau daugelį klausimų susijusių su judumu, jau teigiau, kad peržiūrėsime darbo laiko direktyvą. Jūs ir apie ją uždavėte klausimą. Tos diskusijos neišvengiamai prasidės šių metų eigoje po socialinio dialogo. Praeitais, praėjusiais metais matėme neoliberalią įtaką socialiniai rinkos ekonomikai. Apie tai svarstėme šiame komitete, o mes norime, kad jūs būtumėte tas komisaras, kuris jaustų mūsų, mūsų visuomenės problemas ir jūs pats asmeniškai parengtumėte veiksmų planą visais tais klausimais, kuriuos aš iškėliau. man reiks siūlyti iniciatyvas ir aš tą padarysiu. Bet tą padarysiu po deramo analitinio darbo, pasitelkęs visus komisijos gebėjimus ir pasikalbėjęs su visais suinteresuotais asmenimis aktualiomis temomis. Aš akcentavau daug temų, klausimų šiandieną. E, išsakiau savo požiūrį, orientaciją, kaip ketiname siekti praktinių sprendimų. Na, o aš pasitelksiu visas atitinkamas tarnybas ir grįšiu pas jūs, išklausysiu jūsų nuomonės tais visais klausimais. Ačiū. Paskutinis socialistų demokratų frakcijos klausimas, ponio, pono Pronsės Derosa klausimas. Ačiū. Pone, pone komisarė, jūs esate gan ramus žmogus ir jūsų baigiamajame žodyje mes norėtumėme išgirsti, ar jūs ketinate kovoti už principus ir tą politiką, kurią šiandien pristatėte nes komisijoje susidursite su opozicija, su pasipriešinimu tiems siūlymams. Ir mes norime žinoti, kad socialinių reikalų komisaras pasirengęs kovoti už ES žmonės. Na ir aš konkrečiai norėčiau jūsų paklausti apie socialinę išorinės politikos dimenciją, apie Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinių užimtumo standartų įgyvendinimą. Aš manau, kad reikia tą klausimą spręsti dėl bendros bendrovio atsakomybės ir šiek tiek reglamentuoti tą sritį, tam, kad būtų parengtas, pristatomas bendras pasaulinis požiūris, nes mes negalime gyventi izoliuotoje visuomenėje, izoliuotoje Europos Sąjungoje ir ne, nekreipti dėmesio į tą spaudimą, kuris ateina iš išorės. Uh, Taigi socialinė dimensija iš, išorės politikoje yra labai svarbu. Ar kovosite už tą e, socialinę dimensiją? Štai koks pagrindinis klausimas. Taip, tikrai ketinu rimtai svarstyti šios klausimus, bet tam man reikės ir parlamento paramos. Be parlaman, parlamento paramos pažangos nepasieksime, nepagerinsime dabartinių teisės aktų įgyvendinimo, negalėsime siūlyti naujų teisės aktų. Taigi akivaizdu, kad kalbėdamas apie darbą iš vien, darbą kartu su kitais komisarais, aš daugiausia turiu omenyje diskusijas, debatus, bandymą išspręsti problemas susijusias su ekonominiais klausimais, skurdu, imigrantais, vaikų problemomis. Ir aš tikrai būsiu pasiryžęs e, ieškoti geriausių sprendimų ir bandysiu pasiekti apčiuopiamos pažangos per ateinačius penkerius metus visose tose šiandien aptartose srityse. Ačiū. Labai trumpai kalbant apie bendrąją bendrovio atsakomybę ir Tarptautinės darbo organizacijos užimtumo standartus. Gal galėtumėte atsakyti ir šį klausimą. Tai bus svarbus mano darbo atvarkėje klausimai dėl tarptautinės dimensijos reikšmės ir aišku bendrovų bendra atsakomybė yra svarbus dalykas įmonių, kurios dirba įvairiose žemynuose ir, aišku, reikalinga kažkokia tai bendra praktika. Tai yra mano kompetencijos rytis. Aš dirbsiu su tarptautinė darbo organizacija. Raginsiu tos organizacijos, e, valstybės narės priimti tarptautinės darbo organizacijos standartus. Ir pažiūrėsiu, ar toje srityje yra dar kokių tai kitų aktualių klausimų. Pirmininkė, e, ponia komisarė, jūs atsakėte į 40 klausimų, kuriuos uždavė įvairios politinės frakcijos. Dabar turite penkias jums likusias minutės, per kurias padarykite išvadas. Gal per tas penkias minutės jūs galėtumėte taipogi mums pasakyti, ką jūs mastote apie šio bendradarbiavimą su šio komiteto nariais ir apskaitai su parlamentu. Šiuose klausimuose mes jūsų klausėme, jūs atsakinėjote į klausimus, bet tiesa, kad šio komiteto nariai šiek tiek yra nusivylę. Dėl to, kaip vyksta dėrybos per bendro sprendimo prieimimo procedūrą, mums susidaro įspūdis, kad kai derasi taryba ir parlamentas, komisija dažniau linkusi paremti vieną iš tų pusių. Ir ar jūs esate linkęs pataisyti šią situaciją ir išspręsti šią problemą, kurią mes jau esame išvelgę? Galbūt tai yra institucinė paranoja, bet nemanau. Manau, kad tai yra reali problema ir dažnai teigiama, kad socialiniais klausimais yra labai daug teisės aktų. Matyt, pasakytina, tai pasakytina yra apie kitus sektorius, bet e, mūsų srityje tai yra ypatingai aktualu socialinių reikalų srityje. Ir Šie teisės aktai nėra labai gerai ir efektyviai gyvendinami valstybių narių. Ir aš manau, kad komisija turi išteklių spręsti šią problemą, paži taikyti pažeidimų procedūrą, jeigu valstybė narė nesugeba įgyvendinti teisės aktų arba netinkamai juos įgyvendina. Ar jūs nemanote, kad komisija galėtų pasinaudoti šiuo ištekliu plačiau pažeidimų procedūrą? tam, kad visi, visos mūsų pastangos, ryštas, kurį įdedame į tuos e, teisės aktus, duotų praktinio rezultato, o ne tik, kad sukeltų tą nevilties jausmą visoje Europoje, tam, kad tai pasitarn, pasitarnautų mūsų piliečiams. Taigi dabar turite penkias minutės sureaguoti į mano pastabas. Čia. Labai ačiū už galimybę pristatyti mano mintis, mano nuomonę šiam komitetui. Manau, kad ši diskusija parodė, kad ekonominė krizė iš tikrųjų daro didelį poveikį Europos visuomeniai, o tai yra išbandymas Europos socialiniam modeliui. Turime kartu galvoti, ieškoti sprendimų kartu, nes šie ekonominiai iššūkiai išliks ir toliau didžiuliai. O svarbiausios problemos atitenkančios pagal mano kompetencijos rytį patiria šios situacijos poveikį. Komisija ir Europos parlamentas, mano nuomonė, turi dirbti kaip artimi partneriai per ateinančius penkerius metus. Manau, kad ši konstruktyvi diskusija turėtų būti vertinama kaip e, tos partnerystės pradžia, bent jau iš mano pusės. Mums reikia subalansuoto išeimo iš krizės, mums reikia, kad žmonės grįžtų prie darbo. Reikia spręsti struktūrinės problemas, kylančias iš aplinkos sauginių, energetikos sričių, švietimo ir apskritai bendrai iš visos makroekonominės politikos. Na ir paskutinis klausimas, aišku, bus pats sunkiausias spręsti. Kai kurie iš mano atsakymų į klausimus buvo gana bendri, tačiau man atrodo, kad visų pirma labai svarbu rasti bendrą tarpusavio supratimą dėl to, kad aš esu atsidavęs socialiniai Europai ir kad socialinė darbotvarkė yra labai svarbi pagal 2020 metų strategiją. Dėl ponios pirmininkės klausimų, manau, kad svarbiausia yra, kad komisija turi sergėti sutartį ir turi padaryti viską jos galiuose, kad E, užtikrintų esamų teisės aktų vykdymą. Savo srityje tai darysiu aš, užimtumo ir socialinių reikalų srityje ir įtraukties srityje. Šioje srityje dabar yra ir naujų aspektų, kur labiau pabrėžiama įtrauktis, e, ekologiškos darbo vietos tampa svarbesnis negu prieš penkis ar dešimt metų. Na, o svarbiausi klausimai lieka tie patys. Turime ir toliau būti atsidavę e, visiškam užimtumui, kokybiškoms darbo vietoms, socialiniai sanglaudai. Ir aš tikiuosi, kad man pavyko įtikinti jūs, kad aš asmeniškai esu atsidavęs šiems tikslams, jų siekimui. Labai ačiū. Baigiame trijų valandų klausimus. Koordinatoriai susitinka šio klausimo įvertinimui 8 val. 1G2 salėje. Labai ačiū.